Euh, Gerbimi kolegos, aš jums siūlau pradėti darbą. 17 punktas darbo tarkės, man malonu jums pristatyti ponę Sutirūlą Šaralambus. Tai yra darbo ir socialinio draudimo reikalų ministrė iš Kipro, kuri pirmininkaus EPSCO e, darbuose, tai mūsų e, tarybos atstovė ir mes tiesiog e, atiduosime jos rankas vadovavimą tarybai. Gerbiama pirmininkė, gal jūs galėtume mums pristatyti Kipro programą, pristatyti kontekstą Tai yra socialinius reikalus, administracinius reikalus. Jūs dirbote federacijoje darbo, užėmėte ten įvairius postus, tapote generalinė sekretorė šios organizacijos. Po to jūs tapote atstovų rūmų nare ir du kartus buvote tai išrinkta e, asamblėjoje, kurioje jūs e, užėmėte pareigas atitinkamas, kurias užėmate dabar, nes dirbote komitete užsiemančiam moterų ir vyrų lygybės reikalais taip pat ir komisijoje atsakingoje už darbą ir socialinį draudimą. Nekalbėsiu ilgai. Mums didžiulė garbė ir malonumas jūs priimti čia. Mes turime tokią e, tradiciją. užmėgsti tinkamus draugiškus santykius su prinkaujančia tarybai valstybė ir mes kviečiamės e, pirmininkaučios valstybės atstovus pristatyti programą ir taip pat jūs ir tuos žmonės, su kuriais jūs dirbsite, socialiniais partneriais, nacionaliniais parlamentais. Ir rūpiučio pabaigoje mes galėsime susipažinti su pagrindiniais tarpininkais, tarp, pagrindiniais e, Kipro aplinkačios valstybės asmenimis. Turiu pasakyti, kad jūs be abejo, jūs jau esate kalbėjusi apie struktūrinius fondus, jų taikymus rytį, apie socialinį fondą. Taip pat apie socialinių inovacijų programą mes čia turime pranešę ponę Stenbruk. Taip pat ir pristaikymų prie globalizacijos padarinių fondas yra aktualus. Ir tie visi klausimai yra labai svarbus ir Europos komisija yra sutelkusi pastangas dirbti šioje srityje. Taigi, pirmininkaujant Kiprui vyks dėrybos dėl finansinio programavimo, dėl naujos finansinės programos, tai užims nemažai laiko. Be socialinių reikalų komisija nagrin... mūsų komitetas nagrinėja ir kitus klausimus, kuriems mes skiriame daug svarbos. Aleksandras Sarkos yra pateikęs pasiūlymą, mm, teisėkuros pasiūlymą dėl restruktūrizacijos. Aš esu tikras, kad komiteto nariai turės jums daug klausimų, o dabar suteikiu jums žodį pasakyti žanginius žodžius, pristatyti Kipro prioritetus, taigi žodis jums prašau. Karisto, kirie proedrė, Κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτές. Dėkuoju pirmininkė. Ponios ir ponai. Aš taip pat turiu parlamentinio darbo patirties. Aš esu iš parlamentinės e, politinių partijų šeimos. Ir aš žinau, kokį darbą dirba parlamentai tiek nacionaliniam parlamente, tiek čia Europos parlamente. Sieksiu užtikrinti, kad būtų laikomasi uh, konvergencijos tiek nacionalinių lygmenių, tiek ES lygmenių, ypač turint galvoje sunkius ekonominius laikus. Mums reikia tinkamai paskirstyti politiką, politikos kryptis, tinkamai prioritizuoti, kad galėtum išbristi iš krizės ir kurti tinkamą ateitį ES piliečiams. Pradžioje norėčiau pasakyti, kaip mes įsivaizduojame e, bendradarbiavimą su Europos parlamentu. Aš būsiu pasirengusi užmėgsti dialogą visais e, abiem pusėms svarbiais klausimais ir tikiuosi, kad tinkamai bendradarbiausime. Kipras ėmėsi pirmininkauti tarybai labai sunkiu Europoje laiku Yra daug problemų dėl socialinės politikos ir užimtumo politikos e, klausimų valstybėse narėse ir tai turi didžiulį poveikį piliečių gyvenimo kokybei, ypač pažeidžiamoms grupėms visuomenėje. Ir tos pažeidžiamos grupės gali būti nustumtos į pakraščius, nesusilaukti tinkamo dėmesio ir Mes turime, turime imtis e, skubių priemonių e, siekiant e, pataisyti padėtį. Ir šiame kontekste užimtumo ir socialinių reikalų taryba turi imtis labai svarbių klausimų ir funkcijų. Mes turime užtikrinti, kad galėtumėm tikslingai dirbti siekdami ekonomikos augimo ir naujų darbo vietų kūrimo. Turime kurti sveiką ES, kuri leistų mums judėti prieki ir siekti Europo 2020 tikslų, ypač atsižvelgiant į užimtumo stiprinimą, kovą su skurdu ir socialinės atskirties mažinimu. Kaip jau sakiau, Kipro pirmkiauti valstybė mano, kad bendravimas Europos parlamentų yra ypatingai svarbus siekiant visų tikslų, kuriuos esame išsikėlę. Frankaitė valstybė tikisi artimo ir glaudaus bendradarbiavimo su Europos parlamentu, e, siekiant e, rasti kelią, kaipgi ES sugražinti į tinkamą kelią, kad būtų galima išspręsti visas problemas ir pagerinti Europos piliečių gyvenimą. Nuo 2011 m. lapkričio mėnesio pradėjome kontaktus su Europos parlamento nariais, užmėsgėmės tos kontaktus įvairiuose komitetuose Europos parlamentete. Ir šiame kontekste man labai malonu susitikti su jumis, ponia Berės, ir taip pat su koordinatoriais iš įvairių politinių frakcijų. Ir taip pat pranešėjais e, atskiromis temomis atskrais dokumentais. Šis posėdis yra ypatingai svarbus, nes man suteikia galimybę sužinoti, kokia yra Europos parlamento politika e, visais svarbiais dokumentais, už kuriuos mes busime atsakingi pirmininkavimo laikotarpiu. Mes laukiame posėdžio spalio pabaigoje ir manome, kad tai bus ypatinga galimybė dar labiau konsoliduoti mūsų darbą e, svarbiais abiem, abiem institucijoms klausimais. Europos vadovų taryba sausio mėnesį rekomendavo E, trumpojo laiko tarpio priemonės, kurios skirtos spręsti jaunimo nedarbo klausimams. Taip pat e, užtikrinti ekonomikos augimą. Čia apimami įvairūs veiksmai, kuriais siekiama atkurti ekonomikos augimą, investicijas, užimtumą. Ir jeigu norime pasiekti šių tikslų, E, tam tikrų konkrečių laikotarpių būtina užtikrinti ir tinkamą finansavimą, ir tinkamas investicijas. Nes būtent tai yra pagrindas užtikrinti darbo vietas, tvarias darbo vietas ir skatinti ekonomikos augimą. Kipro prinkaujantis valstybės svarbiausia žinia yra siekti geresnės Europos. Ir Tam mes turėtume įdėti savo indėlį, kad galėtume skatinti tvarų ir integruojantį ekonomikos augimą, remtis solidarumo principais ir pagrindinis tikslas yra užtikrinti geresnį gyvenimą jaunajai kartai. Vienas iš svarbiausių prioritetų e, Kiprui pirinkaujant yra Europa, kuri būtų arčiau Europos piliečių. Į šį prioritetą įeina ir daugybė atskirų prioritetų susijusių su žimtumu ir socialinė politika. Aš galėčiau išvardinti tuos prioritetus. Jie yra grindžiami e, svarbiau, tokiamis svarbiausiamis mm, sritimis. Pirmiausia, yra pabrėžiama vaikų gerovė. Vaikų gerovė šiais laikais yra esminis veiksnys E, užtikrinant Europos ateitį. Mes turime investuoti į vaikus, nes tai reiškia, kad mes investuojame į socialinę sąnglaudą ir ES konkurencigumą. Kipro prinkaujantį valstybė ketina patvirtinti išvadas, kurios bus sutelktos į visus šios ryties aspektus, tai yra į vaikų gerovės užtikrinimą kova su vaikų skurdu ir kova su socialinė atskirtimi. Šių išvadų tekstas bus pagrystas darbu, kurį parengė socialinės apsaugos komitetas. Ir pagrindiniai parametrai bus skirti kovai su skurdu, kuris turi poveikį vaikams. Pirmkaujantį valstybę 20, 2012 m. spalio mėnesį surenks e, specialų posėdį ir Europos parlamentas bus kviečiamas dalyvauti. Kitas tikslas yra stiprinti socialinę sanglaudą ir tai susiję su Europos aktyvaus senėjimo metais ir e, dialogų tarp kartų. Pirmaučias valstybės tikslas yra patvirtinti deklaraciją, kurioje bus, kuri bus parengta šių metų pabaigoje. Mes ketiname e, metų eigoje pademonstruoti, kad aktyvus senėjimas nereiškia išlikti darbe, toliau dirbti darbe. Tai taip pat reiškia įvairias veiklos sritis, kurios bus atvertos e, žmonėms, kurie yra vyresnio amžiaus grupėje. Tai turėtų būti prieinama visiems, ir bet kuri karta turėtų turėti galimybę pasinaudoti įvairiomis galimybėmis. Mes turime kurti tokią visuomenę, kur viena karta gali pasimokyti iš kitos kartos sugauptos patirties. Metų pabaigoje 2012 mm, e, m. gruodį bus švenčiami šie metai. Taip pat mes skirsime dėmesį e, daugiau darbo vietų ir kokybiškinių darbo vietų kūrimui, e, kvalifikacijos didinimui, kovai su nedarbu tarp jaunų žmonių. Šis prioritetas bus um, glaudžiai susijęs su komisijos iniciatyva jaunimo galimybės ir užimtumo paketu, kuris buvo patvirtintas komisijoje šių metų balandžio mėnesį. Pagrindinis tikslas kovoti su jaunimo nedarbu ir Kipro e, tikslas yra parengti išvadas šią temą, kurios apims ir klausimus susijusius su mokymo galimybėmis, e, mokymo metodais, įvairiomis sistemomis e, mokymo įmonių viduje, jauniems žmonėms darbo sąlygų sudarimo, kad būtų galima patenkinti ekonomikos tikslus ir siekius. Spalio mėnesį šiais metais vyks konferencija dėl jaunimo nedarbo taip pat Kipre. E, kitas tikslas yra stiprinti bendradarbiavimą, įtraukti socialinius partnerius, nevyriausybinės organizacijas, vietos valdžiaus institucijas, įgyvendinant Europą 2020 strategiją. Ypač kalbant apie užimtumą ir tikslus susijusius su kova su skurdu. Sėkmingas 2000, Europo 2020 strategijos įgyvendinimas yra susijęs su aktyviu dalyvavimu visų visuomenės sluoksnių tiek Europos lygmenių, tiek nacionalinių lygmenių, siekiant pasiekti tikslus, kurie yra nustatyti Europos 2020 strategijoje. Dirbdami kartu su vyriausybėmis Mes turime persijungti į aukštesnę pavarą, paspartinti savo veiksmus, dirbti su universitybinėmis organizacijomis, socialiniais partneriais, vietos valdžia. Jie ypač svarbus įgyvendinant politikos kryptis ir siekiant pagrindinių tikslų. Šią svarbę temą Kipras ir, nus, yra nusprendęs paskirti didžiąją dalį neformaliaus susitikimo Mm, užimtumo ir socialinių reikalų EPSCO, kuris vyks Kiprė 12-15 birželių. Ir jūsų komiteto nariai yra mm, pakviesti dalyvauti. Ir man malonu, kad jūs, gerbiama pirmininkė, dalyvausite tame posėdėje. Perėsiu prie atskirų dosie, atskirų temų, kurias nagrinės mūsų EPSCO e, taryba. Žinote, kad yra daug dar neparengtų dokumentų Ir mes tikimės, kad bus patikta ir daug naujų pasiūlymų iki šių metų pabaigoje. Mūsų laukia daug sunkaus darbo. Kai kurie iš tų dokumentų, e, kurie yra rengiami, e, yra labai sudėtingi ir mes tikime pasiekti deramos pažangos, kalbant apie teisėkuros pasiūlymus, remdamiesi dialogo dvasia ir abipusio supratimo dvasia. Mes esame tikrai, kad galime tinkamai dirbti kartu. Tai yra taryba ir Europos parlamentas tinkamai bendradarbiaus ir, toliaus, ir toliau. Vienas iš prioritetinių dalykų yra darbuotojų komandiravimas, piliečių kompetencijų stiprinimas, tarp valstybinės įmonių veiklos stiprinimas vidaus rinkoje. Visa tai yra svarbus klausimai, kuriuos galima toliau plėtoti, užtikrinant aukštą apsaugos lygį ir vartotojų teisų apsaugos lygį. Mes tikimės, kad galėsime geriau įgyvendinti teisės aktus susijusius su darbuotojų teisų apsauga. E, darbuotojų, kurie komandiruoti į kitas e, valstybės. Aš manau, kad mūsų visų bendras tikslas turėtų būti siekti pagerinti darbuotojų judumą, atsižvelgiant į judumo laisvę ir išlaikant e, tinkamas deramas darbo sąlygas, kad nebūtų e, nesažiningos konkurencijos darbo rinkoje. Taip pat reglamentas dėl kolektyvinių, e, kolektyvinių veiksmų yra svarbus, tai susijęs su geltonaja kortelė. Ir mes Laukiame komisijos e, sprendimo, ar komisija išlaikys savo pasiūlymą ar atsims jį. Toliau e, piliečių sveikatos klausimas yra labai prioritetinis, taip pat ir darbuotojų apsauga susijusi su pavojais kylančiais iš elektromagnetinio lauko. Ir šiam pasiūlymui taip pat e, teikiamas didžiulis prioritetas. Tai yra techninio pobūdžio klausimas Tačiau tikslas yra labai aiškus - užtikrinti tinkamą apsaugą žmonėms, kurie dirba e, tokioje aplinkoje. Mes taip pat ketiname intensyviai e, dirbti, e, ieškodami bendro pagrindo, kad galėtume pasiekti sutarimo ir kad būtų galima užtikrinti tinkamas garantijas sveikatos apsaugos darbo aplinkoje. Sveikatos apsaugoje darbo aplinkoje. Aš taip norėčiau pasinaudoti šią progą, ir pasakyti, kad iš esmės yra sutarta dėl e, direktyvos priedų, kur kalbama apie ribinės vertės tų veiksmų, kurių reikėtų imtis. Mes e, toliau perimsime e, darbą iš Danijos pirmaučios valstybės, tęsime jį toliau ir stengsimės pasiekti susitarimo kiek galima greičiau. Taip pat sieksime bendro požiūrio taryboje spalio mėnesį. Ir kadangi klausimas yra skubus, mes tikimės tinkamo bendradarbiavimo su Europos parlamentu, kad galėtume pasiekti rezultatų. Taip pat noriu informuoti, kad Kipras numato e, tarybos posėdį Kiprė kartu su Europos e, saugos darbo tinklo atstovais. E, užtikrinant e, saugą ir saugumą darbe Europoje. Tai yra, žinoma, susijęs su daugiametinė finansinė problem, programa, e, su socialiniais pokyčiais ir inovacijomis. Ir tai turi suvaidinti esminį vaidmenį, užtikrinant ekonominę paramą siekiant tikslų Europos Sąjungoje. Būtina užtikrinti aukštą užimtumo lygį, užtikrinti socialinę apsaugą, kovoti su skurdu, kovoti su socialinė atskirtimi ir gerinti darbo sąlygas. Mes esame pasirengę dirbti su Europos vadovų taryba e, ir siekti sustarimo šią temą. Toliau, Europos e, prisidaikymo prie globalizacijos padarinių fondai. Čia mūsų laukia sunkios dėrybos ir pokyčiai, e, kurie yra įvykę pasaulyje, keičia bendrą vaizdą, bendrą kontekstą. Ir laikas mus spaudžia. Šis fondas yra esminė pagalbos forma tiem darbuotojim, kurie prarado darbą dėl globalizacijos. Ir šia prasme mes turime dirbti kartu, sutelkti pastangas, kad galėtume rasti bendrą požiūrį, kaip galėtume išspręsti šią problemą. Šia, ta pačia tema mes jau užmesgėme ryšių su Europos parlamentu ir norime išgirsti jūsų prioritetus ir jūsų nuomonę. Mes tikimės atviro dialogo ir toliau dėsime pastangas, kad galėtume taryboje e, surasti e, tinkamus ir abipusiai priimtinus sprendimus. Toliau socialinis fondas yra labai svarbus. Mūsų nuomonė tai yra vienas iš pagrindinių instrumentų ir toliau vienas iš pagrindinių instrumentų remiant politikos kryptis, kurios skirtos e, tvaraus vystimusi užtikrinimui, taip pat atsižvelgiant ir nacionalinės prerogatyvas, nacionalinius prioritetus ir regioninius prioritetus. Europos socialinis fondas įgyja vis didesnę svarbą, nes jisai teikia aktyvę paramą užimtumui ir socialiniai įtraukčiai. Tai taip pat vaidina svarbu vaidmenį siekiant Europo 2020 strategijos tikslų. Mes tikimės, kad galime toliau stiprinti šio fondo vaidmenį kaip socialinės priemonės vaidmenį ir tikimės Europos parlamento dalyvavimo uh, E, rengiant reglamentą dėl šio fondo funkcionavimo. Mes laukiame tinkamo bendradarbiavimo. Kipras tęs toliau darbą ir dėl sprendimų tarybų lygmenių, dėl atitinkamų asociacinių susitarimų, jų įgaliojimų su Albanija, Juotkalnyje, San Marino ir Turkija. Tuo pačiu metu mes ketiname ir paspartinti diskusijas e, tarybos lygmenių susijusias su direktyva, e, susijusias su papildomomis pensijų sistemomis. Turint galvoje vidaus rinką, atsižvelgiant į, vidaus, atsižvelgiant į Europos vadovų išvadas, e, dėlė svarba teikiama papildomoms pensijų sistemoms būtina užtikrinti, kad savo profesinio, profesinio gyvenimo pabaigos žmonės turėtų tinkamas garantijas. Ir čia reikia baigti ir teisėkuros e, procesą susijusi su vienodu traktavimu darbe. Ir Kipras perims Danijos e, nuveiktą darbą ir tęsį toliau, stengiant išgyvendinti visas galimas diskriminacijos rušis. dar labai daug e, darbo reikia nuveikti šioje srityje. Toliau lygybės srityje. Tai yra susiję su užimtumu ir mes turime labai rimtai žiūrėti į lyčių atotrukį. Kipras yra viena iš tų šalių, kur yra didžiulis atotrukis tarp užmokesčio, tarp lyčių Ir šiek tiek pažangos jau yra pasiekta, mažinant tą to trukį, tačiau dar daug e, darbo reikia nuveikti. Mes turime e, dirbti įvairiose ligmenyse, tiek kalbant apie užmokesčio lygį, tačiau turime ir stimuliuoti švietimą, mokymą ir turime siekti pažangos šioje srityje. Turiu informuoti, kad e, Yra daugybė atstovų šios, šio ekonomikos sektoriaus srityje, e, kurie pasirengia dirbti e, siekiant sumažinti užmokesčio skirtumo tarp lyčių spragą, atotrukį. Taip pat reikėtų įtvirtinti tinkamą praktiką ir vienas iš būsimo posėdžio tikslų yra nustatyti tinkamas priemonės, praktinės priemonės, kurios galėtų būti gyvendintos įmonėse, siekiant sumažinti užmokesčio tarp lyčių atotrukį. Tos konferencijos e, tikslai e, bus paremti ir darbo rezultatais, e, Europos parlamento darbo rezultatais E, siekiant įgyvendyti ir įtvirtinti vienodą užmokesčio e, tarp lyčių principą. Taip pat norėčiau pabrėžti kai kuriuos posėdžius, kurie bus organizuoti pirmininkaujant Kiprui. Socialinės politikos ir užimtumo politikos srityje. E, aš jau nemažai jų minėjau. Gruodžio mėnesį 2012 metais nuo 5 iki 7 gruodžio Briuselėje vyks metinis posėdis skirtas Europos e, kovos su socialinė atskirtimi ir skurdu e, platforma. 26-27 spalio Vietname e, vyks panašaus pobūdžio susitikimas, taip pat ministrų lygio posėdis mm, bus surinktas Austrijos ministrui pirmininkaujant 19 ir 20 spalio Vienoje. Šis posėdis taip pat yra labai svarbus ir jisai kelia didžiulį sustimėjimą, kadangi šie metai yra skirti senėjim, aktyviam senėjimui. Noriu padėkoti Jums už galimybę pristatyti Kipro prioritetus ir ting, laukiu bendradarbiavimo šį pusmetį ir taip pat laukiu Jūsų klausimų. Oh, uh. Dėkuoju du koordinatoriai kalbės, o paskui su, vėl suteiksiu žodį jums, EPP frakcijos nariai. Köszönöm szépen a szót, elnök asszony, és... Ačiū už galimybę pasisakyti, ponė pirmininkė. Norėčiau pasveikinti ministrę. Mane džiugina tai, kad jūs esate draugiškai nusiteikusi parlamento atžvilgių ir tai yra labai sveikintina. E, Kipras, kaip ir minėkaujantis šalis, rodo susidomėjimą ir norą bendradarbiauti su mūsų komitetu. Leiskite man sureaguoti į keletą jūsų išsakytų dalykų ir vėliau pateiksiu savo klausimus. EPP frakcijai atrodo, kad svarbiausias prioritetas yra darbo vietų kūrimas. Mes susidurėme su tokia dilema. Viena vertus turime gerbti socialinės vertybės, kita vertus turime suteikti, sukurti tinkamas sąlygas ir užtikrinti lankstumą, kad mūsų ūkis atsigautų ir sukurtų naujų darbo vietų. Taigi socialiniai klausimai yra nustumti į šalį. Taigi mano pirmasis klausimas yra toks. E, Kokiuose srityse jūs galėsite bendradarbiauti? E, užimtumo pakete yra labai svarbus elementas, kuriame kalbama apie pagalbą mažoms ir vidutinėms įmonėms, sumažinant joms tenkančią administracinę naštą. Ypatingai reikėtų paminėti komandiruojamų darbuotojų direktyvą, kuri figuruos darbo atvarkėje. Mes nelaukėme nieko naujo direktyvoje dėl komandiruotų darbuotojų. Mes manome, kad ši direktyva yra gera, bet praktiškai taikant direktyvos nuostatas kyla sunkumų. Norėtume, kad tą patvirtintumėte. EPP frakcija yra informavusi komisijo dėl Monti 2 pasiūlymo. Mes manome, kad po geltonosios kortelės intervencijos šis pasiūlymas netenka prasmės, jį reikia atsiimti. Mes nemanome, kad verta dėti pastangas rengiant dokumentą, kuris nesulaukia jokio pritarimo. Kitas dalykas - elektromagnetiniai laukai. Šalia manęs sėdi pranešėja šiuo klausimu, taigi aš apie tai nekalbėsiu, kadangi manau, jog ji pasisakys tuo klausimu. šie dokumentai yra techninio pobūdžio. Nepaisant to, vyksta labai aršios politinės diskusijos dėl tokių gan, mano nuomonė, techninių dalykų. Taigi aš manau, kad mes turėtume tęsti bendradarbiavimą tarp pranešėjų, šešėlinių pranešėjų ir parlamento narių, nes tokiu būdu galima išspręsti politinės problemas. Mes turime daugiau manevro laisvės nei kad taryba šią prasme. Mes taip pat norėtume pasidžiaugti jūsų planai surenkti ne vieną konferenciją, dalyvausime juose kiek galėsime. Jūsų deklaracija dėl aktyvaus senėjimo yra labai svarbi mūsų nuomonė. Parlamentas yra teikęs keletą tokių iniciatyvų, taip pat rengia ir naujas iniciatyvas. Aš tikiuosi, kad bendradarbiavimas mūsų bus geras ir linkiu Jums kuo geriausios sėkmės per ateinantį pusmetį. Ačiū. Gracias, señora presidenta. Yo... Labai ačiū. Dėkoju ir ministrai. Sveikinu atvykus jūs į mūsų komitetą. Aš e, norėčiau atsiprašyti. Manau, kad mūsų planuotas susitikimas Kipre neįvyko, bet jeigu teisingai supratau, susitikimas įvyks rūpjūčio pabaigoje ir mes galėsime pratesti šias diskusijas. Pirmiausia, bendrojo pobūdžio pastaba, o po to du konkretus klausimai. Taigi, bendri dalykai. Mes praėjusią savaitę buvome susitikę su Kipro atstovais ir sakėme, kad negalime pamiršti Europos istorijos. Ateinantis šeši mėnesiai bus svarbus ne tik jūs, tai bus pirmas jūsų pirmininkavimas Europos Sąjungai. Bet šis periodas bus taip pat labai svarbus istorinė prasme. Būtent dabar mes ir išgyvename tokį istoriškai svarbų laikotarpį. Socialinė Europa, bendra valiuta, ekonomikos politika, visa tai keičiasi ir labai daug neiškumų yra galvojant apie šiuos klausimus. Arba mes labiau integruosimės, arba mes dėja suskilsime. Mes turime išspręsti problemas ir to nepadarysime eidami mažai žingsneliais. Mums reikia labai plataus, ambicingo at... sprendimo. Mums reikia koreguojamųjų programų, kurios nesudaužytų mūsų piliečių ir ypatingai jaunimo vilčių mes turime siekti pažangos. Mūsų laukia labai daug darbo. Netgi pastarosios tarybos posėdėje Liepos mėnesį tikriausiai bus kalbama apie augimo inkorporavimą į programas ir jos turėtų suteikti vilties ateinančioms kartoms. Parlamento užimtumo komitetas norėtų būti išgirstas, kaip ir ekonomikos komitetas per ateinantį pusmetį. Kiek žinau, ir komisijos nariai atsakingi už užimtumą ir ekonomikos klausimus pasisako už tą patį. Aš norėčiau, kad ir jūs kovotumėte šią kovą, kad ne tik į Ekofino balsą būtų įsiklausoma. E, turi būti įsiklausoma ir į ekonomikos komiteto bei užimtumo komiteto nuomonės. O dabar turiu keletą klausimų jums, ponė ministrė. Jūs sakėte, kad e, prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas yra sunkumų keliantis klausimas. Taip, Europa yra šį beitą nuveikusi tiems tūkstančiams darbuotojų, kurie nukentėjo nuo krizės. Tai yra vienas draugiškas ES veidas, kurį piliečiai pamatė. Yra daugybė e, piliečių Europoje, kurie dar tik susidurs su didžiulėmis problemomis. Tačiau taryba nori susilpninti e, šį projektą ir skirti daugybę lėšų bendroji žemės ūkio politikai, taigi ūkininkams mes negalime atimti iš vienų, kad skirtume lėšas kitiems. Ir jeigu tokį sprendimą priimsime, tai jis nebus teisingas. Mes negalime paimti lėšų ir perkelti jas į bendrąją žemės ūkio politiką. Aš manau, kad labai svarbu, kad Europa būtų įsipareigojusi savo darbuotojams ir laikytųsi įsipareigojimų darbuotojams, kurie nukentėjo nuo krizės. Kitas klausimas yra susijęs su teisės aktais dėl restruktūrizavimo. Manau, kad čia mums tikrai reikės tiek jūsų, tiek komisijos pagalbos. Ir galiausiai jūs sakėte, kad tie darbuotojai, kurie juda Europoje, turėtų būti, su jais turėtų būti elgiamasi vienodai ir sąžiningai taigi direktyva dėl migruojančių darbuotojų. Mes norėtume čia taip pat matyti šiokių tokių pokyčių, nes ši direktyva kelia didžiulių konfliktų daugelie šalių, taigi mes turėtume gauti geresnį šios direktyvos aiškinimą. Taip pat kitas dalykas yra vienodas atlygis ir vienodos socialinės išmokos. Mes negalime žiūrėti į migruojančius darbuotojus kaip į pigę darbo jėgą. Ačiū. Dėkuoju, ponė ministrė. Gal galėtumėte atsakyti į šiuos klausimus. Gal trumpiau kalbėsite, negu kad klausimus uždavusieji, kadangi dar yra aštuoni kolegos norintis pasisakyti ir aš norėčiau jiems visiems suteikti galimybę užduoti jums klausimą. Ačiū, pirmininkė. Pabandysiu atsižvelgti jūsų prašymą dėl kalbėjimo trukmės. Išklausius dviejų pozicijų ir užduotų klausimų, pabandysiu susitelkti į tai, kas svarbiausia. Tai girdime kasdien, kad dabar išgyvename ypač sunkius laikus Europoje ir beveik visose valstybėse narėse vyriausybės ir žmonės, eiliniai piliečiai jaučia, tą naštą priemonių, kurių imtasi, kad būtų galima atkurti viešųjų finansų sveikatą. Taip yra mano šalyje ir svarbu, kad pasinaudotumėm turimu pagreičiu. Man atrodo, postumis jaučiamas ir dabar gera galimybė pasinaudoti iniciatyvomis. Apie tai girdima taryboje ir sustarimas dėl darbo vieto užimtumą. Ir dabar mums tas metas daryti šuolį į priekį, kaip mes galėtumėm formuoti savo politiką ir panaudoti turimus išteklius, kad e, turėtumėm sveiką biudžetą. Tačiau, kad biudžeto lėšas e, būtų galima panaudoti taip, kad būtų skatinamas užimtumas, darbo vietų kūrimas, tą galima pasakyti ir apie nacionalinį lygmenį, ir apie europinį lygmenį. Ir e, tokiu požiūriu ir remiamės, kaip ir meninkaujantį valstybę, galvodami apie um, sinerginį poveikį tarp kitų institucijų ES, kaip pavyzdžiui um, užimtumo paketas, pavyzdinės e, iniciatyvos e, skirtos e, jaunimo galimybėm. Žinoma, vienas kurpalis netiks visiems. Svarbu atsižvelgti į aplinkybės vietoje kiekvienoje valstybėje, tačiau kas svarbu, tai rasti pusiausvėrą, kad viena vertus būtų politika, kuri skatina įmonės, kad jos kurtų darbo vietas, užimtumą, uh, Kita vertus, turimos procedūros e, neturėtų reikšti, kad mums e, nesvarbi sukūriamų darbo vietų kokybė. Čia kalbame ne tik tai apie darbuotojų teisės, bet apie žmogaus teisės. Ir Europa čia gali didžiuotis, nes mes sukūrėme Europos socialinį modelį. Dabar dėl abiejų koordinatorių išsakytų pastabų ir klausimų. Galėčiau pasakyti, kad pirmingaujantis Kibras ketina pasinaudoti tą dinamiką pagreičių sukurtų pastarojo meto įvykių ir sieksime užtikrinti, kad iniciatyvų pagalba būsime labai konkretus ir eisime tą linkmę. Anksčiau esu sakiusi, kad e, vienas kurpalės visiems netiks, nenorėčiau čia leistis į smulkmenas, vis dėlto darbo apmokestinimo mažymas kai kuriuose valstybėse narėse, kur ta našta ypač didelė yra, būtų geras žingsnis linkme tokios politikos, kuri skatintų užimtumas, tačiau vis dėlto neturėtumėm pamiršti aplinkybių dėl Monte 2 reglamento. Čia pradinis taškas yra socialinis komponentas, nes ES sudaro 27 valstybės. Esame sąjunga, kuri praktiškai turi skatinti judumą, kad Europos piliečiai galėtų ir būtų skatinami dirbti bet kurioje valstybėje narėje, kur yra galimybių dirbti. Kita vertus, išeities taškas taip pat turėtų būti toks, kad šita procedūra turėtų būti įgyvendinama tokiomis sąlygomis, kurios skatina vienodo, vienodą traktavimą ir kad judumas nereikštų, kad darbo jėga išnaudojama. Reikia užtikrinti, kad darbuotojai nebūtų diskriminuojami, kad jiems būtų taikomos vienodos sąlygos. Ir įgyvendinamo nuostatas svarstysime taryboje ir remsime tuo, ką nuveikė pirmininkavusi Danija. Žinoma, kad darbas nebus lengvas, tačiau tos statybinius blokus turime ir jais naudojantis galime toliau dirbti taryboje. kad pasiektumėm tai, ko Europai tai skubiai reikia. Kitaip tariant, turėtumėm remti judumą, kartu užtikrinant darbuotojų teisės. Dėl Monti 2 reglamento akivaizdu, jog tai yra geltonoji kortelė pasiekusi mus iš nacionalinių parlamentų, tai sukūrė naują situaciją ir dabar turime laukti komisijos atsako yra ir būkštavimų, ir klaustukų. Tai reikia vertinti rimtai, kadangi taryba turi nagrinėti tai, kas jautru Europos parlamentui, nacionaliniams parlamentams, kalbant apie šį klausimą. Ir dar vienas pastebėjimas jums leidus. Dėl EPSCO tarybos kalbant apie ES politikos iniciatyvas, kalbant apie šią procedūrą, kadangi jau penkerius metus posėdžiauju toje e, taryboje, tai galiu pasakyti, kad vienas dalykas neramina kolegas ministrus, dėl to diskutuota ne kartą. Prisimenu aktyvės diskusijas Ir kaip tik tai todėl neoficialiam užimtumo ministrų sutikėme Kiprė ir kalbėsime viena vertus apie e, tarybos vaidmenį, kita vertus apie kitus suinteresuotų šalių vaidmenį, e, tokių kaip socialinių partnerių, nevyriausybinio organizacijų ir e, norime, kad tai būtų Europos semestro dalis. Manome, kad Europos semestras turėtų būti tokia procedūra, kuri leistų tarybai e, pajusti kitų suinteresuotų šalių dalyvavimą nuo pradžios iki pabaigos. Žinoma, nenoriu čia dalinti pažadų ar labai skambiai prognozuoti, tačiau noriu užtikrinti, kad per ateinantį pusmetį padarysime viską, kad užtikrintumėm, kad pagrindinis principas būtų įgyvendintas, kad materializuotųsi mums pirmininkaujant ir mes, žinoma, sieksime eiti tą linkmę ir tikėsimės kolegų taryboje bendradarbiavimo. Pirmininkė, bandžiau atsiliepti į pastabas ir atsakyti į klausimus išsakytus dviejų kalbėjusiųjų. Dėkui. Dabar. Ačiū, dabar dirbsime. Tai ponė Steinrų, paskui ponas Papaks. Ponė Steinrų. Frau Vorsitzende, sehr geehrte Frau Ministerin, wir hatten ja. Dėkuoju pirmininkė, dėkuoju gerbiamo ministrė. Per pasarąsias porą savaičių turėjome galimybę aptarti klausimų susijusių su pranešimu, kurį aš rengiu čia parlamente. Socialinių pokyčių ir inovacijų pranešimas. Mes norėtume jį pavadinti inovacijų ir užimtumo pranešimas. Jūs visi žinote, kad komitetas šį rytą beveik vienbalsiai nubalsavo už tai, kad į šią programą buvo įtraukta dar viena veiklos dalis, tai yra kova su jaunimo nedarbu Europoje. Buvo nemažai pasakyta, tačiau manau, kad mes čia turime galimybę toliau vystyti iniciatyvas ir įgyvendinti konkrečius projektus. Man labai malonu girdėti, kad Kipro aprinkaujantį valstybę laiko kovą su jaunimo nedarbu vienu iš savo prioritetų. Mes padėsime jums šioje kovoje. Ir galėsime tikslų pasiekti tik tai, jeigu dirbsime kartu, kad galėtume daugiau skirti lėšų e, šiai programai. Man būtų įdomu sužinoti, kaip jūsų manimų taryba yra nusiteikusi šios iniciatyvos atžvilgių. Ar taryba ketina paremti šią iniciatyvą? Antras dalykas, apie kurį norėjau pakalbėti. 2014 die Eures programa, kurią rengia komisija. stattfindet, in den ESF-Fonds zu verlagern. Įskaitant ir į konsultacijas su tarpvalstybinėmis institucijomis ir socialinių fondų. Iš tiesų tokių konsultacijų sumažėjo dėl e, mobilių darbuotojų pasienio regionuose. Mums reikia daugiau darbuotojų e, judumo ir jūs pati tai minėjote, tačiau šis e, pokytis yra nepalankus tokių darbuotojų atžvilgių. Aš kalbu apie darbuotojus dirbančius Mercedes įmonėje. Jie yra labai pasipiktinę, nes tiek darbdaviai, tiek darbuotojai, kurie dirba pasienio e, zonose, jiems reikia daugiau mm, konsultacijų, daugiau patarimų dėl jų darbo. E, čia negalima mažinti darbuotojų skaičius, reikia daugiau kaip tik E, teikti konsultacijų tokiems darbuotojams. Ir man kyla klausimas. Galbūt jūs galėtumėt kartu su šio komiteto pagalba išlaikyti tokią, tokią partnerystę, tokį konsultacinį darbą OIRES programoje. Dėkoju. Ponas Pupakis. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αξιότιμη κυρία Υπουργέ, η ανάληψη... Dėkuoju pirmininkė, gerbiama ministrė. Šiuo laikotarpiu perėm, perėmusi pirmininkavimą taryboje, e, jūs tikrai gyvenate labai svarbiais laikais, nes keičiasi ir ekonomika, ir visuomenė. Ir jeigu pažvelgtume į tarybos e, sprendimus, priimtus pastraisiais metais, jie yra labai svarbus, tačiau išlieka problemų, kuriems reikia, kuriems reikia skirti nedelsiant dėmesį, kalbant apie e, nedarbą, kovą su skurdu, užtikrinimą saug, saugių darbo vietų, saugą darbę. Mano šalyje vienas iš dviejų uh, jaunų žmonių, tai yra kas antras žmogus, kas antras jaunas žmogus neturi darbo. Ir visi gyventojai kenčia nuo skurdo. Yra daug savižudybių atvejų, nes žmonės gyvena labai sunkiai. Ir kontekstas yra tikrai labai nepalankus. Mano klausimas yra, ką Kipro uh, E, pirmkaujantį valstybę ketina daryti, kad, kad būtų galima užmėgsti socialinį dialogą, kad būtų galima kovoti su jaunimo nedarbu, kuris tapo problema daugelį Europos šalių. Taip pat ką daryti su labai mažomis e, pajamomis. Taip, valstybės narės e, yra tarpusavyje glaudžiai susijusius ir aš noriu Jums padėkoti už Jūsų pastabas Manau, kad jis nusibrėžėte aiškius ir tinkamus tikslus. Dėkuoju. Dar du žmonės pasisakys, jeigu jūs nieko prieš. Ponas Kristensens, po to ponia Šarti. Ačiū pirmininkė. Ačiū, ačiū ministrė už jūsų įžanginę kalbą. Manau, jūs labai aiškiai e, nubrėžite darbą dėl komandiruotų darbuotojų ir šios direktyvos įgyvendinimą. Tačiau nebuvote labai, aiški, nelabai aiškiai išsakėte mintis apie Monti 2 reglamentą ir apie geltonąją kortelę, kurią galėtų iškelti valstybės narės. Aš norėčiau išgirsti, ką Jūs galvojate apie Monti 2 reglamentą. Mano pateikite trumpus ir aiškius klausimus. Ačiū pirmkė, gerbiama e, ministrė. Tris klausimus pateiksiu. Pirmas susijęs su socialiniu Europos fondu. Esame daug kartų kalbėję šiame komitete ir praėjusią savaitę svarstėme šį klausimą. Komitetas nubalsavo ir balsavimas parodė, kad mes norime priešingai nei tarybos poziciją 25 procentus anglodos fondų skirti, e, pervesti į socialinį fondą, kad makroekonomikos sąlyga nebūtų taikoma Europos socialiniam fondui, kad būtų galima išvengti tos dvigubos bausmės, kuri tenka darbuotojams ir kad 20 procentų socialinių fondo lėšų būtų paskirta kovai su skurdu. Kaip jūs pati galvojate apie šios tris klausimus, kuriems mes skiriame labai daug dėmesio. Antras klausimas, kurį noriu Jums pateikti, yra susijęs su nauja direktyva dėl elektromagnetinių laukų. 2004 metų direktyva iš esmės ten buvo kalbama apie piknaudžiamą įvairiais, įvai, piknaudžiamą ir medicinėm medžiagom 18 mėnesių mes turime, kad galėtum peržiūrėti šį tekstą, siekiant, kad visi ES piliečiai galėtų būti apsaugoti, kalbant apie jų sveikatą ir sveikatos tyrimus. Ir čia būtina užtikrinti visas nuostatas reikalingas apsaugoti darbuotojų sveikatai. Trečias klausimas susijęs su vyrų ir moterų lygybės klausimų, jūs tai paminėjote. Jūs apie tai nekalbėjote, jūs kalbėjote apie atlyginimo suvienodinimą. O aš norėčiau Jums iškelti klausimą, ką Jūs galvojate apie lygybę profesinės karjeros atžvilgių, nes yra didžiulis skirtumas vyrų ir moterų e, atžvilgių ir kokiu žingsniu ketinatės imtis. Ačiū. Ačiū, gerbiama ministrė, Jums suteikiu žodžių. Aš noriu tik priminti, kad komis, komitetas balsavo prieš makroekonominių sąlygų nustatymą ne tik socialiniam fondui, ką paminėjo pranešėja, bet taip pat ir dėl bendro reglamento. Nenorime makroekonomikos sąlygų taikymo jokiems struktūriniams fondams. Ir mes patvirtiname mūsų kolegės Koza pranešimą. Šis klausimas šiek tiek yra sudėtingesnis. Taigi suteiksim žodį, kad galėtumėt atsakyti į tuos klausimus, tačiau žinokite, kad dar penki žmonės norės pasisakyti po to. Labai ačiū. Pradėsiu nuo elektromagnetinių laukų, kadangi nepakomentavau savo žanginėme pasisakymę e, šio klausimo. Kalbant apie elektromagnetinius laukus, atsižvelgiant į Danijos nuveiktą darbą, kuris padės mums judėti į priekį. Mes manome, kad reikia tęsti darbą ir sukurti teisinį pagrindą, kuris padės mums apsaugoti darbuotojus nuo elektromagnetinių laukų. Toks yra direktyvos tikslas. Mes taip pat turime rūpintis šiuo klausimu ir ponė Mada e, Šartie apie tai kaip tik ir kalbėjo. Dėl medicininės įrangos labai atsargiai reikia žiūrėti į skanerius ir magnetinio rezonanso įrenginius. Aš iš tiesų nesu e, ekspertė šiais klausimais. E, bet mes turime siekti pusiausviros tarp darbuotojų saugos ir sveikatos. Taip pat mes turime pasirūpinti, kad ir įranga būtų naudojama tinkamai ir saugiai. Perinant prie kitų klausimų pradėsiu nuo inovacijų ir socialinių pokyčių programos. Europos parlamentas yra pateikęs savo pasiūlymų ir pastebėjimų dėl šios programos. Mes kol kas neturime mandato šioje srityje ir negalime tiksliai pasakyti, kur link pasisuks reikalai. Dėrybos dėl mandato bus pradėtos iškart po vasaros atostogų. Tačiau dabar norėčiau akcentuoti tai, kad toks reglamentas yra būtinas ir jis turėtų padėti mums pasiekti esminio tikslo, tai yra užimtumo didinimo, socialinės sanglaudos ir inovacijų dėgymo, kaip ir yra sakoma pranešime. Ir tai bus gairės, kuriam, kuriamis mes galėsime vėliau vadovautis. Buvo užduotas klausimas apie asmenys dirbančius pasienio teritorijose, pasienio darbuotojus. Tai yra susijęs su darbuotojų judumu. Pagrindinis principas, kurio reikia laikytis, yra lygybė. Mano pačios šalyje yra labai daug darbuotojų atvykusių iš kitų ES valstybių narių. Mes puikiai suprantame, kad valstybės narės turi bendradarbiauti, kad būtų užtikrintas skaidrumas. Mes turime pasirūpinti, kad būtų galima taikyti visas esančias priemonės ir kad būtų laikomasi visų pagrindinių reikalavimų. Toks laikymasis užtikrins judumą Aš visiškai suprantu ir pritariu minčiai ir išreikštam bendram susirūpinimui, ypač socialinių reikalų ir užimtumo komiteto narių susirūpinimui dėl skubių veiksmų, kurių būtina imtis greitų laiku. Būtina imtis skubių veiksmų, sprendžiant skubius klausimus. Todėl Kipras savo pirmininkavimo metu yra nusprendęs dėmesį sutelkti jaunimo nedarbo problemai. Mes ketiname surenkti ypatingą tarybos posėdį šiam klausimui aptarti. Mes pasinaudosime visais mums prieinamais instrumentais kad spręstume šį klausimą. Taip pat norėčiau prisiminti užimtumo paketą. Jeigu pažvelgsime į šio paketo turinį ir įvairius ūkio sektorius, kaip pavyzdžiui, žalį ekonomiką, darbo vietas sveikatos apsaugos sferoje, darbo vietas informacinių ir ryšių technologijų sektoriuje, Mes manome, kad šie sektoriai yra orientuoti į ateitį ir juose galima sukurti naujų darbo vietų. Aš manau, kad nėra receptų arba sprendimų, kuriuos galėtų pasiūlyti taryba. Manau, kad ir komisija negali pasiūlyti kažkokios panacėjos. Vis tik mes galime dėti bendras pastangas ir įtraukti užimtumo aspektą į visas politikos kryptis. Turime žiūrėti į ūkio sektorius, kurie yra daug žadantis, orientuoti į ateitį ir turime pasirūpinti, kad ir švietimo bei mokymo politika būtų taikoma sinerginę prasme. Visą tai padės mums kurti ateityje darbo vietas. Aš manau, kad mes žinome visus parametrus, kurie turi įtakos darbui ir užimtumui. Kitas svarbus dalykas yra saugus darbas. Tai yra bendro užimtumo paketo sudėdamoji dalis. Yra labai daug neregistruoto, nelegalaus darbo. Šis rytis taip pat turi būti sprendžiama nesaugus darbas, nereglamentuojamas darbas. Pereinant prie skurdo socialinės atskirties bei klausimų susijusių su Europos socialiniu fondu, dėrybos dėl daugiametės finansinės programos vyksta. Europos e, socialinio fondo biudžetas įeina į bendrąją programą. Kipras mano, kad Europos e, socialinis fondas yra labai svarbi priemonė, kuris skatina užimtumą, darbo vietų kūrimą ir efektyvi priemonė kovoti su skurdu ir e, socialinė atskirtimi. Mes pasirūpinsime, kad Europos socialiniam fondui būtų numatyta atitinkamai lėšų per ateinančius metus, kad socialinis fondas ir jo lėšos būtų panaudojamos veiksmingai ir tinkamai. E, Pone pirmininkė, jūsų ir ponios Šartie iškelti klausimai bus svarstomi darbo grupėse. Dabar dėl da, e, Monti 2 reglamento. Kaip tarybos pirmininkė. Kipras gali laukti tik komisijos reakcijos, tačiau asmeniškai galiu pasakyti, kaip Kipro ministrė, galiu pasakyti, kad mes turime būti atsargus ir pasirūpinti, kad būtų gerbiamos pagrindinės teisės, tokios kaip teisė streikuoti tai yra įprastinė teisė ir žinoma, valstybių narių teisinės sistemos skiriasi. Mes turime žinoti, kad egzistuoja tokia įvairovė. Ir negalime to pamiršti dėrybų metu. Aš esu įsitikinusi, kad komisija iš ties atsižvelgs į kiekvienos valstybės narės ypatingumus, ieškodama sprendimų, kurie leis mums siekti pažangos. Dėl karjeros galimybių. Tai yra labai svarbus klausimas. Taip pat svarbus klausimas yra užtikrinti vienodą atlygį. Taip tiesa, karjeros galimybės moteriams yra menkesnės, e, o moteris turi įsitvirtinti darbo pasaulyje. Tai yra politinis svarbus klausimas ir jo išspręsti vien tik teisės aktais nepavyks. Šio klausimo taip pat negalima iki galo išspręsti taikant užimtumo politiką. Čia reikia atsižvelgti ir kitus faktorius. Anksčiau buvau sustikusi su teisingumo ir viešosios tvarkos ministru. Ir Libe komitete vyksta Kipro pirmininkavimo programos pristatymas Taigi šis klausimas e, bus svarstamas įvairiose tarybos e, konfiguracijos ir darbo grupėse. Taigi mano atsakymas į jūsų klausimą būtų toks. Užimtumo politikoje ir toliau reikia skirti ypatingą dėmesį moterų užimtumui. Kai aš kalbu apie moterų užimtumą, turiu omenyje lygybės užtikrinimą. Tai turi būti mūsų tikslas. Europos socialinis fondas šia prasme yra svarbus. Jis gali užtikrinti pusiausvirą ir darbo bei profesinio gyvenimo bei šeimos gyvenimo suderinimo. Mes, aišku, galime imtis ir kitų priemonių, imtis iniciatyvų kurios paskatintų daugiau moterų užimti aukštas pareigas. Ačiū. Dėkuoju, ponė Rapti. Prašom. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καλωσορίζω την Υπουργό. Ačiū pirmininkė, ačiū ministrė už e, tai, kad e, aplankėte mus. Ir džiugu kalbėtis e, su moterim. Norėčiau, kad daugiau tarp mūsų būtų moterų. Kai parlamentas yra visiškai trauktas į darbą, tai teikiamos yra kokybiškos rezoliucijos ir um, jos teikiamos komisijai tarybai. Norėčiau pakomentuoti porą dalykų. Elektromagnetiniai laukai. Mm, man didelė pagunda grįžti prie to, ypač uh, todėl, kad su šešėlinė pranešėja socialistų dem, demokratų frakcijos vardu, kalbant apie elektromagnetinius laukus, yra pora svarbių dalykų. Elektromagnetinių laukų poveikis darbuotojams, kadangi čia du atskiri dalykai būtų. Viena ilgalaikis, ilgalaikis poveikis ir trumpalaikis poveikis elektromagnetinių laukų. Ir man atrodo, kad mums trūksta mokslinių tyrimų analizės, kuri nurodytų, kad trumpalaikis elektromagnetinių laukų poveikis yra savaime žalingas. Ir Europos parlamento socialistų demokratų frakcijos mintis būtų tokia, jog reikia nuolatinių mokslinių tyrimų. Ir įdomu būtų sužinoti, ar jūs esate numatę e, kažką nuveikti šioje e, srityje. Turiu galvoje pakartotinį trumpalaikį poveikį. Aš žinau, kad yra spragų teisės aktuose ir mano klausimas pirmkančiam Kiprui yra toks. Ar ketinate komisijos paprašyti, nagrinėti klausimą net ne tik tai subrangovo, bet ir sub subrangovo, nes visoje Europoje yra problemų susijusių su e, subrangovais. Ir dar norėčiau paminėti kelis dalykus. Uh, Norėčiau pasakyti, kad labai daug tikiuosi iš pirmkaujančio Kipro. Tikiuosi, kad pirmkavimas bus labai sėkmingas. Antra, norėčiau grįžti prie to, ką sakė kolega iš Graikijos, iš APP e frakcijos, ponas Prupakis. Iš esmės iš to galima susidaryti vaizdą, kas yra daroma Europos parlamente, kalbant apie užimtumą, kovą su skurdu. Ir žinoma, bendradarbiavimo reikia visame politinėme spektre. Ačiū pirmininkė. Pone ministrė, e, jūs iš tikrųjų perėmėte pirmininkavimą labai sudėtingų laikotarpių ir dėl to, kad visą Europą kamuoja ekonominė ir finansinė krizė, kuri tiesiogiai paveikė e, daugelio žmonių gyvenimą. Ir žinoma, sudėtingas tas laikotarpis dar bus ir dėl to, kad vyks intensyvės dėrybos dėl naujos finansinės perspektyvos 14-20 metais ir čia reikės jums pirmininkaujant rasti bendrą kalbą ir su mumis Europos parlamento nariais. Ir ypač aš noriu jūsų paprašyti sveiko proto ir supratimo dėl e, globalizacijos fondo, nes kai kurie siūlymai, kurie yra pateikti komisijos, iš tikrųjų yra sunkokai suvokiami, ypatingai dėl e, žemės ūkio įtraukimo į globalizacijos fondą. E, bet aš kartu noriu pasveikinti, kad būtent e, Kipras e, pirmininkavimo metu ruošiasi ypač daug dėmesio skirti kovai su skurdu ir socialinė atskirtimi. Tam pritariu, nes iš tikrųjų pastarojų laikotarpių daugelie valstybių narių vis daugiau žmonių patiria skurdą ar socialinę atskirtį. Tačiau pats geriausias ginklas kaip kova su skurdu, tai yra užimtumo didinimas ir tai, kad žmonės turėtų darbą. Jūs, ponė ministrė, sakėte, kad Kipras pasirengęs kovoti, dirbti, padaryti tam tikrą įdirbį e, net ne dėl bet kokio darbo, bet dėl kokybiško darbo. Kalbėjote apie kokybišką darbą. Tai aš norėčiau išgirsti, kokios tos bus Kipro pirmininkavimo metu konkrečios priemonės dėl kokybiško darbo, e, dėl saugumo ir lankstumo užtikrinimo darbo vietose. Todėl, kad kai kurios valstybės narės nueina e, lankstumo liberalizavimo darbo santykių keliu, tačiau užmiršta kartu ir saugumą. Ir dar vieną dalyką norėčiau atkreipti dėmesį, jums turbūt žinoma, kad dėja atsirado toks dalykas, jog dirbantis žmonės ir gaudami atlyginimą žmonės gyvena skurde, nes jų pajamos yra tiesiog nepakankamos. Kokiu priemoniu dėl to imsis Kipras pirmininkavimo metu, gal turit kokią nuomonę dėl minimalios mėnesio algos. Ir antras klausimas mano mano bus dėl pensijų ateities. Iš tikrųjų, tam tikros rekomendacijos duotos valstybėm narėm dėl to, kad būtų užtikrintos ir pakankamos, ir adekvačios e, pensijos. E, tačiau man štai kas e, neramu. Daugelis valstybių narių pailgino pensinį amžių, nes kito kelio ir nėra, turim tą pripažinti. Tačiau pasigendu konkrečių užimtumo priemonių dėl vyresnio amžiaus žmonių užimtumo ar Kipras e, ypatingai atsižvelgiant į tai, kad yra šie metai kartu solidarumo metai, dar kartą pasižiūrės, kokia padėtis yra ES valstybėse dėl vyresnio amžiaus žmonių e, užimtumo e, ir dėl pensijų ateities. Ačiū. A, ir taip, šiaip vienas dar žodis. Noriu pagirti ministrę, labai gerai atsakote klausimą. Thank you petite question subsidiaire. Euh, mana... Nedidelis papildomas klausimas. Pone Cuber ir paskui ponė Jacovecka. Obrigado, Sr. Presidente. Uh, em primeiro lugar, eu queria agradecer a presença da Sra. Ministra. Uh... Gerbimo pirmininkė, norėčiau padėkoti ministrė už tai, kad jinai šiandien yra su mumis. Išklausiau pasisakymų kur kalbama apie socialinę apsaugą ir darbuotojų apsaugą. Tai yra svarbus požiūris, persipintas požiūris, kalbant apie makroekonomikos elementus. Tačiau yra tam tikri dalykai, kurie užmiršti. Norėčiau užduoti klausimą susijusiu su darbo vietų kūrimu. Ir pirmiausia, noriu pastabą pasakyti. Šiandien kalbama apie darbo vietų kūrimą, Ir kalbama, kad tai yra gyvybinės svarbos reikalas užtikrinti ekonomikos augimą, tačiau ir socialinę pažangą. Būtina gerinti visų ES piliečių gyvenimą. Daug kalbama apie darbo vietų kūrimą, tačiau nekalbama apie griovimą e, tam tikrų e, darbo principų. Galbūt reikėtų logiškai kalbėti, būtina kurti darbo vietas tuo pačiu, bet tuo pačiu yra naikinamos kitos darbo vietos. Kiekvieną dieną masiškai yra naikinamos darbo vietos, pateiksiu Portugalijos pavyzdį, per metus kasdien apie penk, virš 500 darbo vietų dinksta kiekvieną dieną. Jos yra panaikinamos. Taigi nenaudinga kalbėti apie naujų darbo vietų kūrimo, jeigu mes nepasipriešinsim esamų darbo vietų naikinimui. Tai yra svarbu. Ir valstybės naikina tam tikras e, darbo vietas, tam tikras tarnybas, ekonomikos apimtis mažėja, ekonomika traukėsi, Ir yra nemažai įmonių, kurios turi tiesiog užsidaryti, nutraukti savo veiklą ir atleisti darbuotojus. Reikėtų, kad įmonės būtų remiamos įvairiais lygiais, ne tik mažos ir vidinės įmonės, reikėtų padidinti atlyginimus, užtikrinant e, valstybių narių vidaus vartojimą. Tai kalbama taip pat ir apie masinius atleidimus. Ir tie atleidimai dėje vis lengviau yra atliekami daugelie šalių, vis lengviau vykdomi. Iš vienos pusės turime kurti darbo vietas, tačiau iš kitos pusės reikia kovoti su priežastimis, dėl kurių kasmet yra naikinamos darbo vietos. Reikėtų elgtis racionaliau. Toliau Europos socialinio fondo stiprinimas pažangos programa, eurės programa. Visos šios programos yra tikrai labai svarbios, skatinant e, užimtumą. Čia reikėtų stiprinti socialinio fondo lėšų skirimą, tačiau stiprinti ir apskritai bendrijos biudžetą. Reikėtų laikytis e, solidarumo principų. Turtingesnės šalis galėtų paremti nepalankesnėje padėtyje atsidūrusias šalis. Ir reikėtų, kalbant apie vidaus rinką, padėti neturtingoms ES šalims. Taigi, reikėtų sustabdyti tą procesą, kuris vis dažniau įsitvirtina, tai yra darbo vietų naikinimas, darbo vietų skirtų vyresniam žiaus žmonėms naikinimas ir senyvo amžiaus žmonių uh, vietų naikinimas ir kūrimas tokių vietų, kur, kurios, kurio atlyginimas yra žymiai mažesnis. Atleidimas asmenų, kurie yra vyresnio amžiaus, kurie ir tų asmenų pakeitimas jaunesniais žmonėmis, kurie dirba pagal sutartis, kurios yra mažiau apsaugotos, mažiau socialinės apsaugos yra garantuojama, mažesni atlyginimai negalima laikytis tokios paradigmos, kuriant e, darbo vietas jauniems žmonėms, tai neturės jokios prasmės. Ir tai neturi jokios ateities. Tai nesusijęs su jokia socialinė pažanga, nei kalbant apie darbuotojus, nei apskritai apie žmoniją. Tai netitinka šiandienos tikslų. Pone Jazlovecka. Aš kal, prašau jūsų kalbėti labai trumpai, nes jau mes viršėme skirtą laiką šiam klausimui. Uh, E, ministrė atsakys dvi minutės kiekvienam klausimui, taigi dabar ponė Jaslu. Dziękuję, panie przewodniczący. Ja chciałam się przyłączyć do podziękowań e, mojej. Ačiū. Aš norėčiau taip pat prisijungti prie padėkos ministrai. Ji pristatė Kipro pirmininkavimo darbo programos prioritetus. Ministrai, jūs kalbėjote apie apie koman paramą komandiruotiems darbuotojams. Aš norėčiau žinoti, kokioje stadijoje yra darbas šioje srityje. Taip pat norėčiau paklausti jūsų apie socialinį fondą. Komitetas balsavo praėjusią savaitę dėl reglamento. Mes dažnai girdime neigiamą nuomonę apie fondo naudojimą, apie darbo vietas ir darbo vietų stabilumą. Taigi mes balsavome už 25 procentus, bet kai kuriuose šalyse nėra lėšų veiklai finansuoti. Taigi aš norėčiau e, sužinoti apie tuos 25 procentus, ar bus galima veiksmingai panaudoti fondo lėšas. Pirmininkė dėkoju už jūsų trumpą klausimą. Ačiū Virinko, kalbėsiu trumpai, nes jau daug klausimų pateikta. Noriu iškelti vieną klausimą Pirmiausia, noriu padėkoti gerbiamai ministrai už jūsų pasisakymą ir už patiktus atsakymus į klausimus. Jau buvo minėta plen, plenarinė sesijoje mm, Strasbūrė apie pagrindinius iššūkius susijusius su gametė e finansinė programa. Ir šia prasme iškeltos keletos, kelios socialinės temos ir taip pat struktūriniai fondai. Svarbiausia yra tai, kad struktūriniai formai, fondai ir toliau būtų taikomi, naudojami visą ES teritorijai ir kad būtų galima šiomis priemonėmis naudotis pereinamosiose regionuose. Aš norėčiau sužinoti jūsų nuomonę, pirmiausias valstybės nuomonę šio klausimu dėl struktūrinių fondų. Tarp šių fondų yra socialinis Europos fondas ir kolegos jau minėjo, kad ten, tam fondui reikėtų skirti didžiulės lėšas, skirti pakankamą procentą lėšų kovai su skurdu. Kita socialinė tema daugiametės finansinės programos rytie susijęs su e, fondų skirtų kovai su globalizacijos padariniais. Noriu jūsų nuomonės, kaip būtų galima pasinaudoti priemonėmis restruktūrizacijai šio fondo Šiuo metu turime galiojančius teisės aktus ir kai kurios valstybės narius pasisako už tam tikrų teisės aktų panaikinimą. Kita tema yra uh, pensijų klausimas. E, daugelį valstybių yra didinamas pensijinis amžių. Man atrodo, kad tai yra netinkama kryptis. ir kalbama e, vis daugiau apie e, pensinio amžiaus didinimą. Tačiau reikėtų kalbėti apie užimtumą, e, didesnį užimtumą jaunimui. Dėkuoju iš anksto už atsakymus. Ačiū, gerbiama ministrė. Ar galėtume trumpai atsakyti šios klausimus? nes mes turime svarstyti kitus klausimus e, šiame komitete. Dėkuoju. Labai ačiū. Pone pirmininkė. Taip, suprantu, kad jūs neturite daug laiko, tačiau norėčiau atsakyti į keletą klausimų. E, buvo dar kartą užduotas klausimas dėl elektromagnetinių laukų, taip pat ir dėl kitų klausimų. Na, dėl techninių klausimų aš pasirūpinsiu, kad jums laiku būtų atsiųstas atsakymas raštu. Klausydamasi jūsų klausimų ir diskusijų, suprantu, kad mūsų vykdomos politikos yra susijusios ir viena kitą papildančios. E, kalbant apie užimtumo politiką ir priemonės kovoti su skurdu ir socialinė atskirtimi, labai svarbu dėti pastangas darbo vietų kūrimui, tačiau lygiai taip pat svarbu yra ir toliau dėti pastangas užtikrinti pakankamą išteklių lygį, kad būtų užtikrinta atitinkama socialinė atskirtimi gyventojų apsauga, ypač tų, kurie patiria sudėtingą laikotarpį dabar dėl saugumo ir lankstumo. E, čia labai svarbu yra užtikrinti pusiausvirą. Mes turime akcentuoti socialinio dialogo svarbą. Įvairios šalis vykdo tokį dialogą skirtingais būdais. vyksta konsultacijos tarp vyriausybių ir pramonės atstovų šakų bei skirtingų ūkio sektorių. Mes turėtume pasirūpinti, kad visi eitume vieną kryptimi ir kad nebūtų paminamos darbuotojų teisės. Turime pasirūpinti, kad uh, teisės aktai nesumenkintų ir nesumažintų darbuotojų teisų. Ir tokio pačio požiūrio mes laikomės ir dėl subrangos bei subsubrangos. Yra teisų, kurios iškyla iš santykių tarp darbuotojo ir darbdavio. Žinoma, čia yra skirtingų prerogatyvų, jos priklauso nuo valstybių narių, bet valstybės narės turi būti įdėgusios tam tikrus mechanizmus, kurie užtikrina, kad yra laikomasi privalomų standartų, taip pat ir socialinių garantijų dėl pensijų ir pensijinio amžiaus. Pensijinis amžius yra ilginamas E, taip pat žmonės daž, ilgiau dirba. Galėčiau pasakyti, kad e, neseniai buvo pateikta daugybė pasiūlymų ir taryba ketina pateikti savo išvadas dėl pensijų. Čia reikia užtikrinti tvarumą ir atitinkamą pensijų lygį. Pensijų klausimas yra jautrus. Kipre yra daug neturtingų pensininkų ir mes esame atsakingi už šiuos gyventojus. Mes turime užtikrinti pakankamą pensijos dydį Taigi šių principų reikia laikytis būtent atsakomybės ir kompetencijos. Valstybės narės turi ieškoti tokios politikos, kurie atitiktų jų demografinę padėtį ir ekonominę situaciją bei ekonominės aplinkybės. Akivaizdu, kad mums reikalinga tokia politika, dėl to reikalingos ir mokymo programos. Reikia stengtis, kad darbuotojai galėtų pasinaudoti mokymo programomis ir įgytų galimybės ilgiau išlikti darbo vietoje. Turime pasirūpinti, kad darbo vietos būtų tvarios, kad gyventojai gautų pakankamą pensiją. Taigi čia iš ties yra galimybių pasirūpinti, kad gyventojai dirbtų ilgiau, kiek galima ilgiau. Pone pirmininkė, stengiausi laikytis man skirto kalbėti laiko. Buvo užduota daugybė klausimų, stengiausi kaip galėdama geriau juos atsakyti. Ir savo bei savo komandos vardu galiu pasakyti, kad mes susidarėme įspūdį, apie jūsų darbą, išklausėme jūsų nuomonių ir tikrai atsižvelgsime į jūsų pastebėjimus per ateinantį pusmetį. Taip pat galiu pakartoti, kad atsiųsime savo atsakymus raštu į kai kuriuos mano neatsakytus klausimus. Dėkoju ministrai. Po keletos dienų su jumis susitiksime Nikosijoje tarybos posėdėje, jūs jam dalyvausite, aš atstovausiu mūsų komitetui. E, mūsų komitetas e, siūs e, savo delegaciją į šį sustikimą, taip pat sustiksime su jumis rūpiučio pabaigoje. Dar kartą dėkoju Jums už atvykimą, Jūsų laukia iš ties didžiulė užduotis. Galiu pasakyti, kad mūsų komitetas dirbs su Jumis ranka rankom. Ir aš tikiuosi, kad mums pavyks sutarti dėl visų svarbiausių dosijų. chers collègues nous en venons nous poursuivons notre, nos travaux et nous en venons au point euh, vingt et un Kolegos, grįžkime prie darbo. Turime 21 darbo tvarkės klausimą. Prašau, kolegos. Jeigu norite išeiti iš posėdžių salės, paprašyčiau padaryti tai, kaip galima tyliau, kad pranešėja Kinga Gunt galėtų pasisakyti. Ji pristatys savo nuomonės projekto pakeitimus. E, kolegė rengia nuomonę dėl programos kūrybiška Europa. Prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau Jums priminti, kad ši programa Kūrybiška Europa seka iš ankstesnių programų Medija, Medija Mundus ir kūrybiškos programos e, yra numatyta finansinė parama, mes rengiame nuomonę šiuo klausimu. Šis sektorius yra labai svarbus, kalbant apie darbo vietų kūrimą. E, šį sektorių bandoma pertvarkyti, kad būtų prisitaikyta prie naujų sąlygų susijusių su globalizacija ir taip toliau. Mes sulaukime 38 pakeitimų iš septynių komiteto narių ir beveik iš visų politinių frakcijų yra atėję tie pakeitimai. Pakeitimai yra susijęs su kultūros ir kūrybiškos sektoriaus stiprinimu, kad šie sektoriai galėtų prisidėti prie ūkio plėtros. Taip pat reikia didinti galimybės prieigai prie šio sektoriaus, reikia skirti dėmesio švietimo programoms. EPP kalba apie profesionalų judumo galimybių didinimą, žalieji kalba apie dėmesį regioniniams skirtumams kūrybiškame sektoriuje, kuris neturi lingvistinių skirtumų. Taip pat kalbama apie darbo vietų kokybę bei programos įgyvendinimą, palaikant dialogą su suinteresuotomis pusėmis. Mes taip pat esame pateikę pakeitimų dėl galimybių mikro įmonėms ir jauniems verslininkams dirbantiems šiame sektoriuje. Taip pat atsižvelgiama į regionų skirtumus. Skirtingi regionai suteikia skirtingų galimybių dalyviams patekti į šią rinką. Mes pradėjome dirbti, rengiant galimus kompromisinių Primsiu pakeitimus dėl konstatuojamų dalių ir dėl straipsnių. Ir mes ketiname išplatinti savo pasiūlymus. Taip pat noriu pasakyti, kad rugsėjo pradžioje planuojame surengti susitikimą su šešėliniais pranešėjais. Dabar yra paskutinė mūsų darbo savaitė ir mes planuojame balsuoti e, dėl šio nuomonės rugsėjo 19 dieną. Tai tokia yra e, esama padėtis dėl šio pranešimo. Jeigu būtų kokiu nors pastabų, norėčiau jų jas išgirsti. Jeigu ne, mes išsiųsime kompromisinių pakeitimų pasiūlymus ir vėliau galėsime juos aptarti. Ačiū. Ar kas nors norėtų pasisakyti šiuo klausimu? Dank, Frau Vorsitzende. Äh, ich möchte mich einmal herzlich bedanken für die. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjai už labai kokybišką, konstruktyvų darbą su šešėliniais pranešėjais. Džiugina prioritetai, kaip pavyzdžiui, profesinis mokymas, judumas, smulkus verslas, e, socialinė apsauga dirbantiems menų srityje, e, prieiga žmonėms su negale. Pranešime įvairiausi elementai įtraukti ir su džiaugsmu pritarsiu pranešimui ir tikiuosi komitetas pritars. Na, O asmeniškai kalbėdamas galėčiau pasakyti, kad dirbu ir kultūros komitete, kultūra ir menas. Vertingi jaunimui, tai kultūros e, komitete akcentuojame, na, o čia tai ne visuomet prioritetas. Kultūros komitete taip pat e, nagrinėjamas e, švietimas, mokymas, tad iš tiesų galėsiu pasinaudoti visą šitą medžiagą ir kultūros komitete. Dėkui. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti, atrodo, kad ne. Tuomet mūsų pranešėja gavo visus pakeitimus kompromise 17 Liepos, atsiprašau, rugsėjo mes išnagrinėsime galutinai ir tai leis kultūros mm, komitetui patvirtinti šį e, pranešimą 9 spalio. Dėkuoju pranešiai. Dabar 19 e, klausimas mūsų darbo atvarkė ir aš suteiksiu žodį poniai Blinkevičiūtai kuri pristatys nuomonės projektą dėl programos Erasmus visiems ES švietimo mokymo jaunimo ir sporto programa. Ne pirmininkė, e, taigi sekančiame finansinės perspektyvos laikotarpėje 14-20 metam komisija siūlo apjungti septynias būsias atskiras švietimo ir mokymosi programas į vieną ir pavadintą Erasmus visiems. Ir bendras komisijos pasiūlytas programos finansinis paketas sudaro 19,1 milijardų eurų ir jeigu būtų pritarta tokiam programos biudžeto dydžiui, jis bus, būtų net 70 procentų e, didesnis nei bendras visų septynių buvusių programų biudžetas dabartinėme finansinėme laikotarpėje ir tai žinoma yra sveikintina. E, mano manimu, pagrindinis mūsų implemento komiteto tikslas yra pateikti savo nuomonę dėl užimtumo ir socialinių reikalų aspektų tinkamo įtvirtinimo komisijos siūlomoje e, Europos septynmetėje programoje švietimui, mokymams ir užimtumui, jo labiau, kad kitus aspektus nagrinės dar prie e, šito komisijos siūlymo dirbantis keturi Europos parlamento komitetai. E, dabar dėl to, ką e, siūlau paliesti mūsų komiteto nuomonėje, aš tik trumpai paminėsiu, kad daug laiko įvairiose diskusijose buvo skiriama programos pavadinimui. Na, yra įvairių nuomonių dėl to pavadinimo. Kiek žinau, pagrindinė pranešėja iš kultūros komiteto Doris Pat nesutinka su pateiktų komisijos pavadinimu. E, bet aš galvočiau, kad mūsų komiteto Komitetas neturėtų šio klausimo spręsti, mes kur kas svarbiau turėtumėm susikoncentruoti ir užtikrinti tinkamą reglamento turinį, bei tinkamą dėmesį kiekvienai poprogramiai, nustatant aiškę struktūrą ir, aišku, fin, ir aiškius finansavimo dydžius. E, būtent dėl e, šios priežasties bendrojo programos pavadinimo savo pasiūlytoje, e, nuom, savo pasiūlytoje nuomonės projekte ir nesiūliau, o poprogramėms daviau abstrakčius pavadinimus, kuriuos švietimo komitetas komitetas vėliau galėtų lengviau, lengvai pakeisti, perimant mūsų komiteto siūlomus e, reglamento struktūros pakeitimus. E, dabar dalis pakeitimų, kurie yra skirti nuomonė, yra skirti sustiprinti švietimo sąsąją su užimtumu ir su kova su skurdu Būtent dėl šios priežasties siūlom tarp pagrindinių programos tikslų nurodyti, kad programa bus siekiama e, e, ne tik Europą 2020 strategijos tikslų įgyvendinimo švietimo srity, bet ir užimtumo didinimo bei skurdo mažinimo srity taip pat siūlau keisti paties reglamento struktūrą dabartiniam komisijos pasiūlyme visi švietimo sektoriai ir veiklus jaunimas programa yra suplakti į vieną skyrių ir ne vienas iš sektorių atskirai, apskritai nėra e, minimas e, to, todėl e, siūlau visiškai atskirti veiklų jaunimą nuo kitų e, švietimo sektorių. Kitas pakeitimas yra skirsnė švietimas ir mokymas, siūlau aiškiau identifikuoti atskirus švietimo e, sektorius ir ypatingai siūlau susikoncentruoti tai, kas labai svarbu mūsų užimtumo e, komitetui, tai yra detalizuoti profesinį mokymą ir suaugusiųjų e, švietimą. Siūlau būtent sustiprinti du labiausiai su užimtumu susijusius švietimo sektorius, tai pirminį bei testinį profesinį mokymą ir suaugusiųjų švietimą. E, komisijos pasiūlyme daugiausia dėmesio ir paramos siūloma skirti aukštajam mokslui. Tačiau e, daugelio organizacijų nuomonė, kurios susiję su, su, su įvairiom švietimo sritim, e, na, jos sako, kad toks vieno sektoriaus akcentavimas yra neteisingas. Juolab, kad ne, net keliose pačios komisijos bei tarybos dokumentuose yra itin akcentuojama, kad jei norima sėkmingai kovoti su nedarbu ir ypač jaunimo turi modernizuoti ir kuo daugiau pritraukti ir jaunų, ir vyriausnių žmonių į modernizuotą profesinį mokymą, bei kuo aktyviau propaguoti tikro viso gyvenimo trunkančio mokymosi e, kultūrą. Taigi siūlau aiškiau identifikuoti atskirus švietimo sektorius, kiekvienam iš jų aiškiau nurodant siektinus tikslus. E, na, e, dėl mobilumo tarp ES ir trečiųjų šalių galimybės e, atverimo profesiniam mokymui ir saugusiųjų švietimui. Iš tikrųjų, šiuos du sektorius atstovaujančių Europinių asociacijų keliamas klausimas, kodėl šią programą ES tarptautinis bendradarbiavimas besimokančių bei dėstytojų mainai su trečiosiom šalim yra atveriamas tik tai aukštajam mokslui bei universitetų studentam, o profesiniam mokymui suaugusiųjų švietimui ir toliau lieka neprieinamas. Ir mes manom, kad bendradarbiavimas šiuose sektoriuose taip pat e, yra reikalingas ir todėl e, savo pakeitimuose siūlau mobilumą mokymosi tikslais tarp europos sąjungos ir trečiųjų šalių atverti visiems švietimo sektoriams ir profesiniam mokymui ir suaugusiųjų švietimui. dėl šios programos biudžeto manau yra viena problema kurią turėtume mes e, aptarti tai remiantis komisijos pasiūlymu parlamentas kartu su taryba turėtų nuspręsti tik dėl penkiasdešimt šešių procentų nuo viso pasiūlyto biudžeto paskirstymo. na man tai labai sunkiai suvokiama kodėl, e, e, kodėl įstatymų leidėjams, parlamentui, Europos parlamentui neleidžiama spręsti e, dėl daug didesnės dalies siūlomo biudžeto, o tik tai dėl pusės. Niekam nesuprantu, kodėl kitą pusę turi padalinti komisija, bet parlamentas čia jau ne, neturi jokio, jokio veikmens. Todėl aš savo nuomonėje ir siūlau gerokai padidinti tą, tą dalį iki 81 procento, gal bus, galbūt bus ir kiti siūlymai eigoje ir, ir siūlau didesnį didesnę lėšų dalį skirti profesiniam mokymui, suaugusių švietimui ir jeigu mes, pavyzdžiui, e, vertinsime esamas, dem, esamas demografinių pokyčių tendencijas, Europos senėjimo e, e, greitį, yra visiškai nepriimtina, kad suaugusių švietimui būtų skiriama tik vos 2 procentai nuo viso biudžeto. Iškilęs klausimas yra ir dėl nacionalinių agentūrų, kurios administruoja šią e, programą. Tai e, savo nuomonėje siūlau įtvirtinti galimybę pačiai šaliai nariai pasirinkti, e, kiek koordinuojančių institucijų ir nacionalinių agentūrų ta šalis narė, norėtų turėti. Vienai gal užtektų vienos, bet didelėm valstybėm gal reikėtų daugiau ir todėl čia mes neturėtume užkirstam kelio. Dėl Europos komisijos pasiūlymų skyriuje, kuriame išdėstyta programa Žan Monė veikla, išskiriami du iš prieš tai buvusių šešių institutų. Aš iš tikrųjų labai pritariu komisijos sprendimui tęsti visą žantmonę veiklą, kuria skatinamas Europos integracijos akademinės studijos ir moksliniai tyrimai, tačiau manau, kad labai svarbu, kad ši speciali parama nebūtų skiriama tik tai dviem Europos komisijos pasiūlytom institucijom. Siūlau palikti tas būsias e, visas šešias, kurios yra ir šiam finansiniam e, periode ir mes tada galėsim e, pasinaudoti ir, ir kitų keturių Europinės svarbos institutų pridėtinę vertę, akademinių indėlių, didesnę kultūrų įvairovę. Na ir dar dėl programos tikslinių grupių. Manau, kad mūsų komitetas turėtų akcentuoti poreikį į programos tikslinę grupę būtent įtraukti tuos jaunus žmonės, kurie turi mažiau galimybių. Ir tikslinga nurodyti, e, kaip įgyvendint programą bus dirbama su tais jaunais žmonėm, esančiai socialinėje atskirtyje, kaip bus skatinama jų integracija visuomenė, kaip bus skatinama jų integracija į darbo rinką ir prie tų tikslinių grupių taip pat būtų galima e, e, paminėti ir, ir, ir neįgalų jaunimą, nes labai svarbu jo pasirengimas, jo įsilavinimas ir po to jo galimybė galimybę susirasti darbą ir integruotis gyvenime. Na ir e, baigdama noriu pasakyti, kad esu atvira kolegų pasiūlymams, iš tikrųjų laukiu e, nuoširdaus, gero mūsų tarpusavio bendradarbiavimo, kad mes galėtumėm kultūros komitetui pateikti e, tinkamą nuomonę ir todėl pakeitimų laukiam per visą vasarą iki rūpiučio 27 dienos. Ačiū labai. Merci, chers collègues. Monsieur Becker. Dėkuoju dabar ponas Bekė. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai trumpai. Norėčiau pasakyti, kad sutinku su daug kuo, ką sakė nuomonės rengėja. Ta pati galiu pasakyti ir apie kultūros komiteto rengiamą pranešimą. Norėčiau pakalbėti apie mokymasi visą gyvenimą ir tai, kaip į tai reikėtų žiūrėti. Į tą reikėtų žiūrėti kur kas plačiau negu kad į tikslinės besimokančiųjų grupės. Kitas dalykas susijęs su biudžetu. Pusė lėšų paskirstimas priklausys nuo komisijos sprendimo. Mane tai netenkina ir aš norėčiau, kad tai būtų pakeista. Pirmininkė, ar yra norinčių pasisakyti? Pone Krustela. Thank you, Chair, and thanks. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju pranešėjai už puikiai parengtą dokumentą, kuriam aš pritariu. Aš pritariu pranešėjos pateiktoms rekomendacijoms. Mane asmeniškai domina šis klausimas, kadangi dirbau nacionalinėje agentūroje dešimt metų, buvau nacionalinės agentūros direktorė ir aš tikrai žinau, kokia yra mokymosi visą gyvenimą programų nauda. Todėl aš norėčiau pasakyti, kad aš visiškai pritariu tam, kas buvo pasakyta apie mokymasi visą gyvenimą ir suaugusiųjų mokymasi. Ir gaila, kad tik 2 procentai biudžeto lėšų yra skirta tam. Atsiprašau, užsikrovė mano telefonas. Tai yra svarbiausi aspektai, kuriuos norėjau pabrėžti ir noriu pasidžiaugti šiuo pasiūlymu. Ši programa yra labai būtina, labai naudinga ir noriu pritarti tam, kad reikalinga atskira programa jaunimui jaunimo įtraukimas į bendrą programą ir bendrą voką yra klaida. Kalbant apie nacionalinės agentūras, aš pritarčiau, kad tai yra subsidiarumo klausimas ir nacionalinės institucijos pačios turi skirti nacionalinės agentūras. Komisija jau yra bandžiusi tą daryti keletų ankstesnių atvejų, tačiau jai nepavyko. Tiek norėjau pasakyti. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū. Ar norėtų komisijos atstovus pasisakyti? Prieš jūsų pasisakymą norėčiau e, pasiklausti jūsų kolektyviai. Man susidaro įspūdis, jeigu jūs galėtumėt daugiau matomumo šiai programai suteikti, aš tada stengiausi ginti Europos komisiją. Ši programa yra tinkamos politikos pavyzdys, politikos įgyvendinamos ES lygmenių. Daug e, sėkmės e, šiai, šios programos įgyvendime. Norėčiau, kad komisija apie tai pakalbėtų. Erasmus yra tinkama priemonė, e, skatina ES augimą. Prieš mane daug kalbėjo asmenų ir dabar aš norėčiau, kad Europos komisija pristatytų šią programą. Galėtume didinti šios programos matomumą, jos veikimo mastą, poveikį ir kultūros komitetas arba mūsų komitetas, e, kad susaro įspūdis, kad iki šiol nėra pasiekta tų tikslų, kurie numatyti e, šiai programai. Čia reikėtų siekti dinamiškumo iš mūsų pusės. Reikėtų ypatingą dėmesį skirti jaunimo padėčiai, taip pat švietimui, mokymui įmonėse Ir manau, kad šios programos būtų geriausia priemonė siekti pažangos šioje srityje. Aš suprantu, kad komisarė ponia Vasilijų norėtų sustiprinti šią koncepciją, paremti šią koncepciją, tai yra Erasmus visiems, pritarti šiai programą. Tačiau aš apgailėsauju, kad visos datos, kurias mes siūlėme jai pas mus atvykti, jai netiko e, komisariai. Tačiau aš e, išlieku atvira, pasirengusi pasikeisti nuomomis e, su jie, galbūt Strasbūrė galėtum tai padaryti. Tačiau kalbant apie mm, datas, labai sunku organizuoti tokį susitikimą. Taigi tiek pasvarstymų. O dabar suteikiu žodį komisijai, prašau. Uh, thank you, Mrs. Ačiū, pirmininkė. Dėkuoju už jūsų paskatinamus žodžius. Mes taip pat džiaugiamės, kad šios diskusijos vyksta užimtumo komitete, nes jūs galite įnešti labai svarbu indėlį šios programos kūrimui ir gyvendinimui. Uh, ir užmėgsti ryšį tarp švietimo ir užimtumo. Keletą pastabų noriu pateikti klausimais, kurie buvo iškelti. Pirmiausia, integruotas požiūris ir pati idėja, kurio pagrystas komisijos pasiūlymas. Mes nenorėtumėm, kad keistųsi dabartinės programos. Tiesiog norime integruoto požiūrio ir holistiškai apjungti klausimus susijusius švietimu ir užimtumu, nediferencijuoti atskirų sektorių. Klausimas, kaip per anksti išeinama iš mokyklos, paliekama mokykla, reikėtų stiprinti švietimą tiek profesinio mokymo srityje, tiek aukšto mokslo srityje. Ir čia reikėtų skirti dėmesį skirtingiems švietimo sektoriams. Turime skatinti bendradarbiavimą tarp atskirų sektorių, e, siekiant išspręsti iškylančias problemas. Toliau įvairovė klasėse tai yra aktuali problema ir vidurinio mokslo įstaigos, ir profesinio mokymo srityje, ir aukšto mokslo srityje tuos sektorius reikėtų apjungti kartu ir, ir čia taikyti mokymosi visą gyvenimo požiūrį. Ir mes nenorėtumėm pritarti požiūrį kalbėti apie atskirus subsektorius, nes tuomet prarant, prarasim visą idėją susijusią su bendradarbiavimu tarp sektorių. Antras klausimas susijęs su minimaliu, minimaliomis asignacijomis. Čia norėčiau patikslinti. Uh, Tai, ką komisija bandė padaryti komunikate e, šalia teisinio pagrindo, tai yra nustatyti tam tikrą procentinį dydį, kuris būtų garantuotas kiekvienam sektoriui siekiant užtikrinti, kad visi gautų naudos iš integracijos. 2 procentai ar 7 procentai mm, nėra tas, e, ta, tie dydžiai, kuriuos mes norėtume matyti. Tie procentiniai dydžiai turėtų būti tokie, kad galėtų užtikrinti uh, kad 2014-2020 metais visi sektoriai gautų mažiausiai tą patį finansavimo e, lygį, kaip praėjusiam programavimo laikotarpį 2000, mm, iki 2013 metų. Turime pasinaudoti biudžeto padidinimu tuo, kad būtų padidintas kiekvieno atskiros sektoriaus finansavimas. Trečias dalykas, noriu trumpai paminėti tarptautinį aspektą. Pranešėjas įminėjo, noriu priminti, kad naujos programos Erasmus visiems, jisai susijęs su septyniom pirminiam programom ir taip pat kalbama apie tarptautinį aspektą. E, e, Erasmus mundus, tempus visos šios programos yra susijusios su tarptautinė dimencija. Ir čia būtent išsiskiria aukštasis mokslas. Aukšto mokslo institucijos veikia tarptautinėme kontekste. Ir tai taip nėra, kalbant apie kitus švietimo sektorius. Ir ši, šios veiklos uh, finansavimas eis ne per Erasmus visiems, bet per kitas priemonės. Mm, per, pavyzdžiui, Europos kaiminystės politikos priemonę ir kitas priemonės. Tos priemonės bus e, pervestos į Erasmus visiems programą, e, siekiant užtikrinti ir stiprinti aukštąjį mokslą. Ketvirtas e, dalykas dėl žanmonė veiksmų. Tai paveiks visas institucijas, pranešėjai siūlo e, stiprinti šią sritį. E, šešias paskirtasis institucijas paminėjo mm, e, komisija. Čia norime sustiprinti meistriškumą mokymo srityje ir integracijos srityje, tačiau yra nemažai ES institucijų, kurios nusipelno tinkamo finansavimo. Čia yra nemažai pažangos pasiekta ir nemažai institucijų, kurios užtikrina tokią veiklą labai aukštam lygmenyje, aukštos kokybės rezultatų siekiant. Nes turime, kad, norime, kad tos institucijos mm, vykdytų produktus, kad būtų užtikrinamas ilgalaikis finansavimas ir būtų teisinis pagrindas užtikrinantis finansavimą ateinantiems septyniems metams, taip pat ir kad konkurencijos lygis būtų išsaugotamas. Taip pat norėčiau sugrįžti prie vieno dalyko, kuris yra susijęs su įžanginėmis pastabomis, kuris pasakė pirmininkė. Tai yra pridėtinė vertė Europos lygmenių ir kažką daryti kitaip, nei darėme praeitie. Mes suvokiame, kad nepaisant e, biudžeto finans, padidinimo finansavimas bus ribotas ir labai mažai bus skiriama lėšų jaunimo švietimui, tačiau reikia užtikrinti, kad tie pinigai būtų panaudojami kiek galima naudingiau ir tikslingiau. Ir teisinis pagrindas turėtų užtikrinti, kad finansavimas būtų skiriamas tiems elementams, kurie turi svarbiausią pridėtinę vertę Europos mastu. Mes manome, kad didžiausias poveikis saugusių mokymo srityje yra svarbus uh, skatinant mokytojų mm, mobilumą. Jie naujus mokymo metodus kūrė, naujas metodologijas, naujas mokslų, e, mokslo medžiagą, naują mokslo, kursų medžiagą. Ir reikėtų, su, būtų žymiai naudingiau e, sutelkti dėmesį e, mokytojų mobilumui įvairiuose sektoriuose, o ne atskirų studentų mobilumui. tikiuosi, kad, kad atsakiau į keletą, bent, bent kai kuriuos jūsų klausimus ir mes taip pat e, tikimės diskusijus. Ačiū, dabar žodžius gerbiamai pranešėjai. Ačiū pirmininkė ir ačiū ir ponui Becker, ir poniai Kostelo. Iš tiesų e, tikiuosi glaudaus bendradarbiavimo tarpę E, mūsų, kad jeigu turėsim tam tikrų pasiūlymų, daugiau pakeitimų ir papildymų pateiktai mūsų komitetų nuomonė ir dėl to, man atrodo, bus tik bendra nauda. E, dabar dėl Europos e, komisijos aš dėkoju, kad esat dar čia netostogaujat ir išsamei išsakėte dar kartą savo nuomonę bet su kai kuo ne visai galbūt norėčiau sutikti, bet mes galėtume diskutuoti. E, štai, pavyzdžiui, jūs sako dėl tarptautinio bendradarbiavimo aspekto, kur sakot, kad aukštusios mokyklos turi toje srityje įdirbi ir todėl ta e, pateiktoj komisijos pateiktam reglamente tik jos yra numatytos, nes profesinės mokyklos toj srity niekad nieko nedarė. Bet vėlgi pats savo prieštarėt sakydamas, kad mes turėtumėm e, eiti į priekį, e, pasiūlyti tam tikrų naujovių, tai niekam nesuprantu, kodėl tada profesinis mokymas negali tarptautinio bendradarbiavimo mastu irgi būti įtrauktas. Ir man atrodo, kad nauda būtų tame labai, labai didelė ir galbūt mes čia galėtumėm rasti bendrą kalbą. Dėl tam tikro procentinio dydžio nustatymo aš pritariu tam, kad nemažiau tos septynios programos turėtų kaip dabar, kad turi lėšų, bet mesgi tikimės ir matom, kad dirbam visi tą linkme, kad būtų didesnis finansavimas gautas būtent e, švietimo visom, visom švietimo ir mokymo sritim, nes tai yra labai gera investicija pirmiausia į žmonės europos sąjungos žmonės nes niekas kitas vertybės nesukuria tik tai žmonės todėl, e, todėl bet kokiu atveju jeigu mes dirbam kartu ieškom didesnio finansavimo, skiriam didesnį finansavimą. Vadinasi, mes turim ir visom švietimo e, e, sritim skirti adekvačiai padidintą finansavimą. Ir iš tikrųjų, e, dirbdama prie šitokio, šitos nuomonės neturėjau absoliučiai jokio tikslo kaip nors supriešinti atskiras švietimo sritis bet nesinorėtų, kad vien mes išaukštinam aukštąjį mokslą, kas yra dabar, kas yra numatoma ir ateinančiai septynmetį perspektyvai, bet kažkaip nepamirškim profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą. Tiesiog nusileiskim ant žemės, matykim realybei, kokių profesijų, kokiuose valstybėse narėse žmonėm reikia ir kaip tie mainai iš tikrųjų e, duoda tam tikrą pridėtinę vertę ir pridėtinę, ir pridėtinę naudą užimtumo plačiaja prasme. Taigi aš tikiuosi gero bendradarbiavimo, pailsėjus po atostogų ir tikrai tikiuosi, kad rasim bendrą sprendimą. Ačiū labai. Bien, euh, merci. Dėkuoju. Dar kartą pakartoju, kad Negalėjome pasikeisti nuomonėmis su ponia Vasilijų. Tiesiog negalėjome suderinti datos. Iki 27 rūpjūčio galima teikti pakeitimus, o 7-18 rugsėjo galėsime. Pure E, Galėsime e, priimti šį sprendimą ir bus balsuota e, lapkričio mėnesį. Baigsime šį darbo tvarkės klausimą ir dabar perėmėm prie paskutinio klausimo. Dvidešimt antras klausimas. Tai ponos Birgit Sipel pranešimas. Tai yra nuomonės referenti kur kalbama apie viešuosius pirkimus. Kadangi ponios Sipel nėra, ją pakeis mm, mūsų kita kolegė. Jums žodis, prašau. Äh, Ačiū, pirmininkė. Pone Sipil e, negalėjo čia dalyvauti, kad pristatytų savo pranešimą, paprašė manęs trumpai pristatyti svarbiausius klausimus ir aš maloniai tai padarysiu. Pone Sipil norėjo pradėti visiems padėkodama, kurie dalyvavo šiame svarbiame darbe. Ir galite pasakyti, iš šios, iš šios nuomonės galite matyti, kad yra yra 374 pakeitimai, tai yra daug, didelis kiekis, nes viešieji pirkimai tikrai yra labai svarbus ir kontroversiškas klausimas. Ir būtent tie, tų pakeitimų skaičius ir rodo tą iššūkį, kuris iškyla prieš pranešėją. Tačiau jinai tikisi, kad jinai galės parengti tinkamus kompresinius pakeitimus. Šešėliniai pranešėjai susitiko Strasbūrė, dar du e, posėdžiai turėtų vykti. Balsavimas turėtų vykti rugsėjo mėnesį. Ir vasarą bus rengiami kompromisiniai pasiūlymai. O dabar norėčiau e, nurodyti keletą labai svarbių klausimų. Kaip sakiau pradžioje, Pakeitimų patikta labai daug. Ir dėl to ponia Sipil norėtų, kad šis komitetas sutelktų dėmesį į tuos pakeitimus, kurie tikrai suteikia pridėtinės vertės. Ypač tose sritėse, kur mes galime kažką konkretaus pasiūlyti. Tai yra turime sutelkti dėmesį į užimtumų ir socialinių e, reikalų klausimus, o tokių tikrai yra e, gana nemažai. Toliau. Turime labai aiškiai nustatyti, kad socialiniai ir darbo standartai būtų įtraukti į kolektyvinius ir sektorinius susitarimus. Tai yra labai svarbu, kalbant apie viešuosius pirkimus. Pone Sipul norėtų visiems priminti, kad kai kalbam apie komandiruotus darbuotojus, čia mes pasiekėme e, susitarimu, ar nereikėtų sugrįžti atgal. Taip pat, ponė Sepalmano, kad subrangovų klausimų reikėtų užtikrinti, jog būtų tinkamai taikomos socialinės ir darbto apsaugos teisės. Pone Sipil tikėsi konstruktyvaus nuomonių pasitikimo su visomis frakcijomis, taigi ši vasara bus skirta ne vien atostogoms, šią vasarą mes turėsime taip pat pasiekti pažangus šiais klausimais. Ačiū. Ačiū. Dabar norėčiau suteikti, priminti, kad tie pakeitimai, kurie nepriklauso mūsų komiteto kompetencijos rytėjai, Jie buvo traktuojami kaip neprimtini pakeitimai, netinkantys pakeitimai. Ir reikės rasti sustrimą tarp pranešimo rengiančios nuomonės referentės ir tarp pakeitimų tiekėjų, kurie iš tų pakeitimų yra tikrai neprimtini, o kurie yra primtini. Thank you, Madam Chair. Madam Marsai, aš kalbėsiu gimtaja suomių kalba. Dėkuoju pranešėjai už pastangas ir už tai, kad mes jau galėjome pradėti renkti kompromisinius pakeitimus Strasbūro sesijai. Tai yra labai svarbi užduotis mums kaip teisės aktų kuriejų. Svarbu užtikrinti tą tvarką, kai bus vykdomi viešieji pirkimai E, kas ir kaip turėtų būti perkama taikant viešuosius pirkimus. Dėl to tekstą reikėtų kiek įmanoma supaprastinti ir tai jau buvo pabrėžta mūsų susitikime, mūsų posėdėje Strasbūrė. Taip pat yra nemažai svarbių klausimų susijusių su darbuotojų teisėmis, su darbuotojų apsauga. Šie klausimai turėtų būti traukyti į viešųjų pirkimų sritį. Čia reikia globaliau apibriežti tuos dalykus, nekalbant apie atskirius projektų, projektus. Dėl pakeitimų norėčiau pabrėžti tournaments ir mano mm, pakeitimą dėl paslaugų voucherių sistemos. Jie yra naudojami, plačiai naudojami Skandinavijos šalise ir tai yra labai veiksmingas būdas organizuoti paslaugų tiekimą kai paslaugų tiekėjas užtikrina pakankamai aukštą paslaugų kokybę. Ir čia reikėtų nuspręsti, kokie paslaugų tiekėjai yra pakankamai kvalifikuoti tokias paslaugas teikti. Čia kalbama apie paslaugas e, negaliems žmonėms e, ribotų galimybių, pajėgumų žmonėms. Ir reikia užtikrinti pakankamą paslaugų kokybę. Šie paslaugų voucheriai taip pat suteiktų galimybę mažoms įmonėms, vieno žmogaus įmonėms dalyvauti tose sistemose. Dėl to mes norėjome pasiūlyti šią idėją ir tikimės pozityvios reakcijos iš šio komiteto narių, kad galėtume įvesti šią labai pažangę sistemą, galbūt visoje Europoje. Taip pat trumpai noriu kalbėti apie 11 straipsnį, kur kalbama apie mm, tarp vyriausybinius ryšius, ryšius tarp valdžios institucijų kur kalbam apie privačią nusavybę. Pavyzdžiui, tam tikros įmonės, privačios įmonės vėliau buvo paverstos valstybinėmis įmonėmis, e, išlaikant tam tikrus privačios įmonės eventus, tačiau nesuteikiant jokių, jokių galių. Ir čia reikėtų kalbėti, kada galima tokią privačią, privačią nusavybę palikti ir užtikrinti. Šis straipsnis kalba apie e, autorizuotus sertifikatus. Čia kalba apie 22 straipsnį. Čia yra labai daug problemų kelinti sąlygą. Jos sitä lauseketta ei pyydetä, tai jos sitä ei anneta, tai jos hakija ei noudata näitä lausekkeen korkeita periaatteita ja ihanteita. Eli siitä huolimatta, että Ir toks sertifikatas turėtų užtikrinti pakankamą kokybę, bet aš siūlau užbraukti šį straipsnį. 73 straipsnis taip pat mums kelia problemų. kalbama apie pranešimą, kiekviena valstybė narė yra atsakinga už savo teisės aktus reglamentuojančius sutarčių teisę. Ir tas sutarčių aspektas yra svarbus šioje direktyvoje. Keletą e, kolegų pateikė pakeitimus, kur kalbam apie Arhus konvenciją. Taip pat e, taryba, kiek aš suprantu, nepritarė, kaip reikėtų traktuoti šią konvenciją. Ir reikia, jeigu reikėtų įtraukti, tai, tai 23 straipsnis direktyvoje būtų tinkama tam vieta. Taip pat yra pateikta pakeitimų dėl galutinių termin, terminų, palengvinančių mažų ir vidutinių įmonių gyvenimą, kalbama apie standartus, apie ženklinimą, apie gyvavimo e, ciklą, apie gyvenimo ciklo sąnaudų planavimą. Čia reikia aiškių apibrieščių, nes tos apibrieštys ir tie apskaičiavimo metodai turi būti skaidrus ir visiems suprantami siekiant sukurti tinkamas sąlygas konkurencijai. Dėkuoju. Ačiū. Ačiū, Prinka, aš norėčiau padėkoti pranešėjai už nuveiktą darbą. Taip pat norėčiau pasakyti, kad šis pranešimas yra labai įdomus. Ta prasme, kad yra įvedamos socialinės normos, uh, E, viešųjų pirkimų srityje. Ir čia reikėtų pabrėžti minimalės sąlygas, susijusi su viešųjų e, pirkimų objektų, tačiau reikėtų kalbėti apie, apie e, papildomus dalykus, apie sutarčių skirimą, viešųjų pirkimo sutarčių skirimą ir apie papildomus dalykus, kai kalbam, reikėtų apie socialinius aspektus kalbėti, ne tik apie tarptautinius standartus užtikrinti. Ir čia yra reglamentas, kuris uh, reguliuoja viešuosius pirkimus, tačiau reikėtų išplėsti jo taikymo sritį, lyginant su tuo, ką mes turime dabar, reikia E, suteikti įmonėms, e, stiprinti jų veiklą, turime e, bendrovių atsakomybę socialinėje srityje ir tai buvo paminėta ir pabrėžta. Galbūt tai suteiktų galimybę, skiriant viešųjų pirkimų sutartį, pabrėžti, kad tos įmonės taip pat turėtų didesnių tikslų užsibriežti socialinės apsaugos rytyje. Ir tai leistų siekti sanglaudos ir gerinti e, rinką, užtikrinti mm, didesnį rinkos integravimą. Aš pateikiau pakeitimus susijusius su šiomis temomis, kad mes galėtume sustiprinti socialinius aspektus, socialinių aspektų vertę, įvertinti kriterijus, kad jie būtų platesni nei tie baziniai privalomi kriterijai, kas atlieka priežiūrą, kas atlieka kontrolę, yra daugybė klausimų, kuriuos reikia atsakyti. Tačiau noriu pasakyti, kad esu pasirengęs dirbti kartu su pranešėja dėl šių pakeitimų svarstymo. Manau, kad mūsų mąstymas e, pakankamai sutampa tarp atskirų politinių frakcijų. Dabar, ponia Reiner, ar jūs norite dar kartą pasisakyti? Ponas Irkas. Eh, solamente, señora presidenta, para subrayar. Ačiū pirmininkė. Norėjau tik tai pabrėžti kad e, šis pranešimas labai svarbus, suteikia didelių galimybių, nes e, tiek daug išteklių skiriama viešiesiam pirkimam ir e, turime užtikrinti, kad Europoje viešieji pirkimai būtų vykdomi puikiai ir reikia akcentuoti socialinį aspektą. Pritariu paskutinio kalbėtojo nuomonį, Ir manau, kad mes lauksime e, pakeisto pranešimo, manau, ponios Rūl pranešimas plenarinėje sesijoje bus nagrinėjamas. Aš asmeniškai noriu tai pasakyti, ne kaip šio komiteto pirmininkė. Mes laikomės kompromiso dvasios Ir komis, šiame komitete mes galime užtikrinti, kad socialinis aspektas būtų įtrauktas į viešųjų pirkimų sritį. Ir kad nebūtų naudojamas vien tik žemiausios kainos kriterijumi. Jau pranešė minėjo darbų grafiką. 17 tai rugsėjo kompromisinį variantą nagrinėsimės, 18 rugsėjo MKO komitetas balsuos, 10 spalio bus balsuojama dėl mūsų kolego, tar, kolegos Rabelė pranešimo. Baigiame darbo, darbo, darbo tokios punktą ir jeigu daugiau nėra Ehm, klausimų, tuomet kitas posėdis yra 7 rugsėjo, dabar linkiu visiems gerų vasaros atostogų.